So, good morning. Um, I, I would say colleagues, but I have to say colleague because this is a very extraordinary week in the European Parliament. Labas rytas. E, mes susirinkome neįlinę savaitę e, Europos parlamente, nes net kelios mūsų frakcijos organizuoja išvykstamosius posėdžius ne Briuselėje, todėl teko mums savo įprastą posėdžio laiką pakeisti. Sveikinu visus susirinkus norėčiau pasveikinti delegaciją iš Afrikos e, vietinių gyventojų grupių mūsų posėdį. E, šiltai sveikinu jūs visus čia ir norėčiau pristatyti delegaciją. Aisat Umaru Ibrahim, kuri yra iš Čado Respublikos, ji labai aktyviai dirba su Čado moterimis, Čiabuvėmis. E, ji yra e, mechanikė inžinierė pagal profesiją, bet to e, yra gavusi reikalingą išsilavinimą žmogaus teisų srityje. Valeti Ali toliau. Ji yra iš Malio Respublikos, Tuaregė. Ir galiu pasakyti, kad aš labai e, domiuosi jūsų regiono muzika ir e, jos labai dažnai klausausi. Ji labai įdomi ir įkvepianti. Toliau, Valetė Ali, e, turiu pasakyti, kad dirba Malio Respublikos Adšmor organizacijoje, e, kuri yra E, sutelkta ties šiauriniais Malio regionais. Toliau, Joseph Itongva Mukumo. Jis yra bambuti pigmėjus iš Kongo Demokratinės Respublikos. Jis baigė kaimo plėtros studijas ir labai aktyviai dirba Kyvų pigmėjų žmonių uh, raidos programoje. Gal galėtumėt po keletą minučių kiekvienas jūsų prisistatyti? Pone Džiausef Itongva Mumuko, Mukumo, ar galėtumėt pasisakyti e, visos delegacijos vardu? Galite kalbėti ir prancūziškai. Euh, Ačiū pirmininkė. Norėtumėm padaryti mūsų trijų vieną bendrą pareiškimą, kad sutaupytumėm laiko. Gerbiama pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, žmogaus teisų pakomitečio nariai. Mes atstovaujame Afrikos prancūzą kalbių vietos bendruomenės žmonių bendryje iš Kongo demokratinės respublikos. Labai džiaugiamės galimybę lankytis Europos parlamente ir Europos komisijoje. Tai yra pajėgumų perdavimo programa, e, kurią vykdo mokslo tyrimų ir informacijos centras dirbantis vardan vietos gyventojų bendruomenių, įremia Europos Sąjungą ir mes atitinkamai rūpinamės žmogaus teisėmis mūsų bendruomenėse, žmonių situacijoje. bendruomenė yra 2,3 procentai gyventojų ir valstybė jų nelaiko mažumomis. Jie susiduria su didžiulėmis problemomis dėl koncesijų gyvulių auginimui, ypač kuomet reikia keliauti iš vienos vietos į kitą ir mūsų judėjimo laisvės yra suvaržytos po 47 metų, dėl to ūkininkams yra sunku e, pragyventi, bet to pagal 59 e, e, metų statymą numeris 3 buvo reglamentuotos ganimo um, veikla ir kita žemės ūkio veikla ir dabar į Čadą negali patekti vietos bendruomenės, vietos gyventojai, čia buviai, gerbiama pirmininkė galvojant apie ganimo veiklos stabilumą ir bendrą veiklą čia, čia de, labai svarbi yra jūsų pagalba. Čia tose vietovėse gyvena ir tuaregai, vietos gyventojai šiaurėje patiria Malio Sahari Saharos teritorijoje didžiulių problemų, ypač e, kuomet dėl um, sausros krenta gyvuliai, mes kenčiame nuo bado ir, ir labai svarbu galvoti apie socialinę apsaugą ir pagalbą. Torego bendruomeniai reikia pagalbos, kad būtų galima kovoti su sausromis, jų padariniais, su badu, kad būtų galima užtikrinti socialinę raidą Todėl turi būti nustatytas oficialus statusas šiai e, vietos bendruomeniai, kad būtų galima užtikrinti mūsų veiklą, užimtumą. Gerbime pirmininkę, prašome e, padaryti įtaką, kad būtų galima e, klajoklių bendruomenėms suteikti pagalbą, nes tuaregams, pažiūrėjau, ganimo veikla yra prioritetas. Kongo Respublikoje yra apie 600 tūkstančių 000 vietos gyventojų iš Mambuti, Mambuti bendruomenės. Jų yra daug kyvų. Ir e, ypač pigmėjų bendruomenės atstovų dėl ginkluotų konfliktų, kurie nuolat drasko šalį, gerbiama pirmininkė, bambūti žmonių situacija dar labiau pablogėjo, jie ir taip visuomet buvo marginalizuoti gamtos ištekliai, kalnakasybos miškų ištekliai yra eikvojami be jokios tvarkos, o tai mums yra labai svarbus ištekliai. E, nepaisoma tarptautinės autochtonų e, gyventojų teisių, e, tarptautinės nuostatos. Gerbiama pirmininkė, Kongo demokratinės respublikos valdžios ir um, partnerių vykdoma veikla dėl taikos įkūrimo, kaip kad reikalavime ir, ir, ir iš Europos pusės, e, nevykdoma taip, kad būtų atsižvelgta ir į mūsų teises. Europos Sąjungos ir jungtinių tautų pagalba klajokliams, tuaregams yra labai svarbi, ypač atsižvelgiant į mūsų ypatingą situaciją. Reikia pabrėžti ES pagalbą, kur yra teikiama jau da, per dabar vykdomas programas. Ir mes norime paprašyti, gerbimą pirmininkę, kad jūs skirtumėt didesnį dėmesį toms vietos bendruomenėms, kurios yra marginalizuotos savo šalise, kad būtų prioritetas skiriamas finansavimui, kad būtų galima padėti būtent e, vietos gyventojams, čia buvėms. Labai ačiū už tokius žodžius. Galiu Jūs patikinti, kad mūsų pakomitečiui labai rūpi galimybės pagerinti autochtoniškų tautų gyvenimo sąlygas. Būtent todėl e, mes ir turime savo atstovų jungtinių tautų e, autochtoninių e, grupių forume. Be to, dabar norėčiau suteikti žodį poniai Miro, e, kuris yra auto, kuri yra autochtonių tautų dokumentacijos centro vadovė. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants du Parlement européen. Ačiū pirmininkė už galimybę kreiptis į Europos parlamento narius. Noriu pabrėžti, kad uh, autochtonų uh, teisų stiprinimo programos yra finansuojamos iš Europos demokratijos žmogaus teisų priemonės e, ir taip pat yra bendradarbiavimas su žmogaus teisų vyriausiai galiotiniu iš jungtinių tautų. Ir turiu pasakyti, kad dirbau daugiau kaip 30 metų su autochtonų bendruomenių projektais ir iš tikrųjų reikalinga nešališkumą užtikrinti uh, dirbama keturiom, penkiom kalbom - anglų, prancūzų, rusų, kartais portugalų, žiūrint, kurioje vietoje yra dirbama, su jungtinėmis tautomis yra palaikoma nuolatiniai ryšiai, turime biurą ir jungtinių tautų konferencijų metu dirbame taip pat ir su, e, per nuolatinį sekretariatą Niujorke. Taigi mes darome tai, ką jungtinės tautos negali padaryti, kas leidžia autochtonams realiai dalyvauti e, jų teisių pro, įgyvendinimo procesuose. Mums reikalinga pagalba techninė, logistinė ir reikia paminėti deklaraciją dėl tohtono teisių, kuri buvo priimta taip pat ir ES ją parėmus 2007 metais, kur e, kalbama apie e, autohtonų e, gyventojų žmogaus teises, jų specifiką, ypač akcentuojant jungtinių tautų hartiją. 2004 metais Europos komisija pripažino ypatingą DOSIP veiklos pobūdį gal per daug ir nebuvo viešumo, mes labai to ir nenorėjome, autochtonai puikiai žino, kad mūsų vieta yra strateginė Ženevoje, puikiai žino, ką mes e, darome ir, ir, ir norime išvengti bet kokio piknaudžiavimo e, ta, ta vieta. Taigi labai svarbu, kad um, būtų tiksliniai projektai uh, įgyvendinami kad būtų galima juos tinkamai finansuoti ir dabar uh, turime dirbti su tarpvyriausybinėmis organizacijomis dėl to, kad mūsų toks statutas ir todėl būtent kyla tam tikrų problemų dėl mūsų nešališkumo principo užtikrinimo. Kaip žinote, ne visuomet e, tarpvyriausybinės organizacijos nei tokios laisvos, nei tokios mobilios, nei tokios lankščios, kaip kad mes galėtumėm dirbti. Taip pat e, Dėl dosip turiu pa, jums priminti, kad dokumentai jums yra išplatinti prancūzų ir anglų kalbomis, kur kalbama apie mūsų reikalavimus, apie, apie tai, ko mes prašome iš žmogaus teisų pakomitečio, tai būtų pakeitimas, kad būtų galima peržiūrėti Europos demokratijos ir žmogaus teisų priemonę, ypač dėl paramos dosip. Ir to, kas, tos, tos veiklos remimo, kuri yra vykdoma bendradarbiaujant su Junktinių tautų žmogaus teisų um, kom, vyriausiųjų komisarų. Taip pat noriu pasakyti, kad aišku, jeigu finansavimas nebus pratestas, tai mes turėsime didžiulių problemų. Aišku, mes gauname tam tikrą paramą iš Šveicarijos Ženevoje, tačiau jeigu mes negausime šio finansavimo, mes nebegalėsime tinkamai uh, paremti autochtonų veiklos ir negalės išsakyti savo pozicijos. Reikia pabrėžti, jog yra pakankamai daug jungtinių tautų mechanizmų, kurie leidžia stebėti, kaip viskas yra įgyvendinama. Taigi e, kartais būna, aišku, tokių situacijų, kuomet autoktonai negali išsakyti savo balso vietoje ir pasiekti jungtinių tautų, taigi jie kreipiasi į mūsų organizaciją ir mes esame jiems labai reikalingi. Labai ačiū, ponė Pirov. Mes atsižvelgsime jūsų prašymą, biuro, e, mes atsižvelgsime jūsų prašymą ir pagalvosim, ar nebūtų galima sukurti ar pagerinti reglamentą dėl e, žmogaus teisų demokratėjimo kitose pasaulio dalyse. Dabar, mėly kolegos, galiu ir aš pagaliau pasisakyti kaip pirmininkė, galiu pasveikinti kolegas, nes matau, kad atėjo daugiau ir sutikiu žodį ponui Howardui. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu taip pat draugus ir kolegas. Aš nesu finansų reglamento ekspertas, todėl aš sutinku su viskuo, ką jūs ką tik pasakėte. Bet aš matau, kad viena iš mūsų pranešėjų yra čia, kaip ir ponia Gomeš, e, kuri yra šešėlinė pranešėja ir manau, kad jos pasižymėjo viską, ką reikia dėl finansų reglamento. Aš įsivaizduoju, kad bus galima rasti būdų e, lėšų atrasti bet norėčiau pasakyti, kad kas kart, kai mes vykstam į Ženevą, jūs visuomet mums padedate. Jūs visuomet padedate mums susikalbėti su autochtonų organizacijomis ir mes galime geriau suprasti, kaip Europa e, per Ženevą esančią tarybą gali e, padėti autochtonų tarybai veikti. Noriu, kad į protokolą būtų įrašyta padėka tam. Taip pat norėčiau padėkoti e, parlamento pranešėjai už reikalingą darbą dėl uh, E, iškasamosios pramonės įtakos autochtonų grupėms, autochtonų bendruomenėms. Aš manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių akcentuojamų klausimų. Norėčiau jūs todėl e, viešai pagirti ir e, dar kartą dėkoju už tai, kad manęs išklausėt. Uh, there seem to be problems with the interpretation to French. Uh, is that correct? Okay, well, they, okay. Will, they will take yeah, thanks. Yes, thank you, Mr. Howitt. Um, yes. Ačiū, ponė Howardai. E, taip, aš galiu patvirtinti, kad mm, ES delegacija yra siunčiama į jungtinės tautas ir mes galim visuomet suteikti naujausios informacijos apie autochtonų bendruomenės. Keletas pirmininkės pranešimų. Žinoma, reikia pakomentuoti Nobelio taikos premijos aspektą. Keletas e, parlamento e, tarnybų jau pagyrė ir pasveikino Kinijos žmogaus teisų gynėją e, gavus tą premiją. Ponas Buzekas sakė, kad mes pritarėme pokyčius ir e, ėjimą link žmogaus teisų ir demokratijos įtvirtinimo, ar to negalima bausti kalėjimu. Taip pat galiu pasakyti, kad e, ši premija yra traktuojama kaip priminimas Kinijai, kad negalima pažeisti žmogaus teisų. Aš galiu pasakyti, kad vyriausiai įgaliotinė palinkėjo, kad ponas e, premijos laureatas e, būtų paleistas iš kalėjimo. Tai buvo padaryta demokratinėmis priemonėmis, kaip aš tai suprantu. Bet aš norėčiau paminėti vieną klausimą, kuris mums yra itin aktualus. Praeitą trečiadienį spaudos konferencija, kurioje E, turėjo dalyvauti ES ir Kinijos e, aukščiausio lygio vadovai, buvo atšaukta. Buvo pateikta daug priežasčių. Viena iš jų buvo ta, kad nėra ko pasakyti, kita, kad e, nebeužteko laiko. Ir tarptautinės spaudos atstovai buvo labai greit informuoti, kad po tuo glūdi daugiau argumentų. Keturi Kinijos žurnalistai, kurie turėjo galiojančią akreditaciją patekti į ES pastatus, negalėjo patekti į tą spaudos konferenciją, jiems buvo neleista. Žinoma, paaiškinimų gali būti daug ir skirtingų, tačiau aš sakyčiau, kad e, Kinijoje egzistuojanti cenzūra, apie kurią mes e, puikiai žinome, jau pasiekė ir Briuselį, todėl reikėtų būti labai atsargiems ir neleisti tokiems faktams pasikartoti. E, žinoma, dabar ES pagaliau nusprendė, kad tie keturi žurnalistai kurie, kuriuos Kinija traktavo kaip pažeidžiančių saugumo reikalavimus, turėtų būti įleisti. Ir aš su jais susitikau. Tačiau vėliau pati ES nusprendė atšaukti visą spaudos konferenciją. Ir mm, per ją būtų buvę paskelbti svarbus faktai. E, Nobelio taikos premijos suteikimas pačiu laiku priminė, kad dar ne per vėlų aptarinėti žmogaus teisų klausimus su Kinėje. Neužtenka kalbėti apie strateginę partnerystę ekonomikoje, technologijose ir panašiai. Reikia prisiminti, kad Kinijoje yra drąsių žmonių, kurie e, garsiai kalba apie esamas problemas. Ir e, prisiminkime, kad net Premjeras per pastarąsią savaitę keletą kartų kalbėjo apie žodžio laisvę, apie žmonių teisę kritikuoti vyriausybės veiklą. Net premjeras dabar jau tampa cenzūros auka kadangi oficialios e, žinių agentūros Kinijoje nepaskelbė tų jo žodžių, o kalbėjo tik apie ekonominę specialią zoną. Reikėtų nepamiršti, kad Kinijoje yra labai daug žmonių, kuriems reikalinga mūsų parama ir todėl negalime leisti, kad cenzūra pasiektų ir Briuselį. Taip pat galėčiau pasakyti, kad prašant vicepirmininkiai Andrikieniai, aš nusinčiau laišką e, Kinijos ambasadoriui į ES ir jame išreiškiau rimtą susirūpinimą dėl uigūrų mažumos padėties Ksijangė. E, žmogaus teisų aktyvistai rašančius internetinius dienoraščius e, buvo apkaltinti ir sulaikyti 2009 m. Liepos mėnesį, ypač pamėžiau Ali Bdijin, kuris yra uigurų lyderio sunus. Pranešama, kad su juo yra nederamai elgiamas ir kankinama. Ir jis yra kankinamas kalėjime. Anot skirtingų šaltinių, jo sveikata labai smarkiai pablogėjo Aš savo laiške pabrėžiau, kad turi būti atliktas deramas e, kaltinimu, kad šis asmo buvo kankinamas tyrimas. Ta turi suorganizuoti Kinijos e, valdžios institucijos. Taip pat e, ponia Kulmyra Inmir buvo nuteista e, kalėti iki gyvos galvos dėl nuomonių išreikštų internete 2009 m. Liepos mėnesį. Ši byla taip pat turi būti išnagrinėta. Kolegos, dėl Rusijos. Pastarosiomis savaitėmis pasirodė keletas e, pranešimų, kad visoje Rusijoje didėja grėsmė e, žmogaus teisų gynėjams, ypač Šiaurės Kaukaze. E, ponios Mahomedovos atvejai konkrečiai galėčiau paminėti. Lapkričio 29 dieną mūsų pakomitetis šį klausimą aptars. Ir galvojant apie ES ir Rusijos konsultacijas dėl žmogaus teisų e, lapkričio viduryje, manome, jog reikėtų paruošti e, briefingą tą temą iš anksto. Be to e, norime e, per, gauti visą išsame informaciją apie Koholm pranešimą apie ES ir Rusijos konsultacijas dėl žmogaus teisų. Taip pat reikėtų paminėti, kad politinė frakcija susitarė, kad kitą savaitę Europos parlamentas rengs rezoliuciją skubos tvarka dėl žmogaus teisų pažeidimų Šiaurės Kaukaze. Olego Orlovo atvejs ypač bus paminėtas. Turbūt prisimenate, kad ponas Orlovas šiais metais yra vienas iš kandidatų gauti Sakarovo premiją. Jis yra memorialo fondo pirmininkas. Jam yra iškelta e, baudžiamoji byla. Čečenijos gubernatorius ponas Kadirovas iškėlė tokią bylą. Deja, negalima susitaikyti su tuo faktu, kad pono Orlovui neleidžiama atvykti į Strasbūrą spalio 21, būtent dėl to, kad jam iškelta byla. Mes jį pakvietėme konkrečiai dalyvauti 2010 m. Sakarovo premijos e, laureatų paskelbimo ceremonijoje. Todėl, kolegos, aš tikiuosi, kad e, visos frakcijos parems šią e, skubę rezoliuciją, dėl kurios visų frakcijų lyderiai turi primti sprendimą jau šiandien. Trumpai paminėsiu 2010 m. gėjų paradą Belgrade. Visi matėte žinių pranešimus. Maždaug tūkstantis žmonių susirinko į paremti gėjų paradą spalio 10 dieną kai kas iš mūsų paremėme e, šį paradą savo pareiškimais. Ir, kiek žinau, ir ES ambasadorius dalyvavo tame renginyje. Tai labai, labai e, tvirtas paramos signalas. Tai yra ES pastaruoju metu priimtos e, politikos dėl gėjų, lesbiečių ir transseksualų teisių įgyvendinimo tendencijas. Taip pat aš žinau, kad mūsų kolegė Marė Kormis buvo tame parade. Kaip žinia, buvo e, įvyko žiaurių smurtinių incidentų. E, paradas buvo organizuojamas saugant masiškai policininkams ir gatvės buvo tuščios, tačiau nepaisant to įvyko labai rimtų uh, E, susirėmimų tarp policijos ir huliganų. Net 20 tūkstančių žmonių protestavo prieš renginį, kuriame te dalyvavo tūkstantis žmonių. Galų gale matėme, kad 150 žmonių e, sužeista, 150 areštuota, automobilių daug sugadinta, parduotuvių vitrinos išdaužytos ir pasiekta, padaryta daug kitokios žalos. Tikėkime, kad Belgradas ras būdą pasiekti toleranciją toje šalyje ir e, kad tokie įvykiai nepasikartos. Labai trumpai, Sudanas. Reikėtų pasveikinti e, Junktinių tautų žmogaus teisų tarybos sprendimą, kadangi nepriklausomo Sudano eksperto mandatas e, buvo pratestas. Labai svarbu užtikrinti, kad jo veikla galėtų būti tesiama, nes ji yra labai svarbi šiuo sudėtingu laikotarpiu, kai Sudano žmogaus teisų padėtis labai prastėja žinant, kad 2011 metais sausio mėnesį įvyks referendumas dėl Pietų Sudano apsisprendimo teisės, tai yra ypač aktualu. Taip pat aš gavau informacijos, kad Kongo demokratinėje Respublikoje po mūsų bendro klausimo Liepos mėnesį e, Jungtinės parlamentinės asamblėjos e, biuras nusprendė suorganizuoti uh, E, susitikimą dėl žmogaus teisų. E, Kinšasoje toks susitikimas įvyks ir tai bus patvirtinta per kitą plenarinį posėdį. Aš manau, kad mes turėtume pasveikinti tokį sprendimą. Senato ir keletas e, Kongo parlamento narių dalyvaus tame susitikime dėl žmogaus teisų ir Louis Michelis iš Europos parlamento pusės pristatys mūsų klausimo išvadas dvišaliuose susitikimuose su prezidentu Kabila ir kitais vyriausybės aukšto rango pareigūnais. Be bejonės, Europos parlamentas yra prieėmęs rezoliuciją dėl Kongo demokratinės respublikos, tai buvo padaryta e, paskutinėme plenarnėme posėdėje spalio 7 dieną, tai yra praeitą savaitę, ir ten kalbama apie e, žmogaus teisų ir teisingumo problemas Konge pamažu artėju prie savo pranešimų pabaigos. Kirgistanas. E, mes turėtume Azimjano Skarovo, kirgizų žmogaus teisės gynėjo padėtimi pasirūpinti. E, rugsėjo penktą dieną jis buvo nuteistas e, kalėti iki gyvos galvos, konfiskuojant jo turtą. Jau birželio mėnesį aš parašiau Kirgistano ambasadoriui laišką, kuriame įspėjau, kad mes esame susirūpinę dėl to, kad jo teisė į teisingą teismą nebuvo garantuota. Panus Askarovas yra labai gerai žinomas žmogaus teisų gynėjas ir žmogaus teisų organizacijos e, žymios direktorius. E, ta organizacija veikia Kirgistano Bazar Korgun. Jis rengė e, dokumentus dėl žmogaus teisų pažeidimų per etninius ir kitokius e, susirėmimus tarp uzbekų ir kirgizų. E, jo bylos nagrinėjimas teisme įvyks spalio 22 dieną Džalalabado srityje, šiaurinėje dalyje ir aš norėčiau tik pakartoti mūsų reikalavimą, kad pirminis verdiktas turėtų būti pergalvotas, e, persvarstytas ir turėtų būti pasiektas teisingas sprendimas. Ačiū kolegos už išklausimą. Gal dar kas nors norėtų pasakyti, ponas Havitas. Jūs uh, turbūt uh, džiaugsties išgirdę, kad buvo labai svarbus, įdomus uh, pokalbiai. Dėkoju už tai, dėkoju už tai, kad um, apie tai pranešite pakimetiečiui. Aš remiu jūsų iškeltus klausimus. Tik noriu dar e, viešai atsiprašyti, aš jau uh, rašiau. Uh, Mm, kad gruodžio 6-7 norėčiau papildomo punkto. Atsiprašau, štai iš tikrųjų reikėjo planuoti visą tai biurę anksčiau. Ir pasakiau, kad iš tikrųjų labai iniciatyvos pranešimas būtų labai svarbus gruodžio 6 dienos posėdžiui. Aš žinau, kad mūsų darbo atvarkė labai e, pilna punktų, tačiau būtų labai gerai, jeigu galėtumėm kažkokį tai tarpelį e, rasti tam klausimui. Taigi, pirmininkė, prie jūsų pranešimų norėjau įterpti tą pastabą. Taip, iš tikrųjų pasistengsim kažkaip tai jūsų pasiūlymą sureaguoti, turint omenyje jo svarbą. Aš draugė su Maritė Šalė. Šakė vakar pateikėm e, komisijai ir tarybai daug klausimus dėl tarptautinių telekomunikacijų standartų, ką jie ketina padaryti. Uh, ir stebėjimo technologijos perdavimo tom šalims, kurios naudoja paskui tą stebėjimo sekimo technologiją prieš disidentus, žmogaus teisų aktyvistus. Aš tikiuosi, kad galėtumėm sustiprinti diskusijas dėl to, ką ES galėtų padaryti tokioje srityje draugė su verslu, kovojant už žmogaus teises. Noriu paminėti, kad mūsų klausimai dėl interneto ir žmogaus teisų birželio mėnesį paskatino Nokia ir Siemens tinklus padaryti išpažinti toje konferencijoje. Jie, pri, ta kompanija pripažino, kad jie veikia klaidingai, suprasdami situaciją yra ne dabar, jie labai nori bendarbiauti ir dalyvauti mūsų pastangose ginant žmogaus teises. Tačiau jie nerimauja, kad konkurentai iš Europos ar Kinijos uh, netaip mielai laikysis tokių apribojimų dėl mm, verslo sutarčių sudarimo, kas gali pakengti žmogaus teisų gynimui. Taigi, manau, kad turime pereiti prie mūsų pagrindinio šio ryto diskusijų. Spalio 10 diena buvo um, pasaulinė kovos su mirties bausme diena, kadangi ES Vienas iš pagrindinių prioritetų yra visiškas mirties bausmės uždraudimas visame pasaulyje. Man atrodo, klausimai šią temą surinkti iš ties laiku. Turime iškilių prelegentų. Visų pirma, noriu pasveikinti dr. Clive Statford Smith, kuris yra žmogaus teisų e, teisininkas ir Reprief organizacijos e, vadovas. Labai džiaugiamės, kad jūs atėjote čia. Ja, žinau, kad tikrai jūs labai daug dedate pastangų, kad ypač ES piliečiai būtų, e, išvengtų mirties bausmės bausmės. Taip pat turime pana Rafael Aleksandro Ura. Mes žinome, kad yra daug Meksikos piliečių, kurie laukia mirties bausmės e, JAV ir jūs kaip to šalies ambasadorius tikrai, manau, galėsite daug papasakoti apie tą situaciją. Toliau Rafaela Šenuil Hazan. Uh, kuris yra pasaulinės koalicijos kovojančios su mirties bausme vykdomasis direktorius. Taip pat e, sveikinu pana Michael Tilemens, kuris yra kohom e, pirmininkas ir e, atėjo pas mus. Taip pat labai sveikinu ponę Veronik Arno, kuri yra daugia šalių santykių ir žmogaus teisų uh, skyriaus vadovė Europos komisijoje. Įžangai noriu pasakyti, kad reikia pabrėžti ES didžiulį ryštą dirbti šioje srityje ir, kaip žinome, pagal naujausius duomenis dabar yra 154 šalis ir teritorijos, kurios daugiau ar mažiau yra nusprendusios atsisakyti mirties bausmės taikymo. Pone Lochbiller pabrėžė praeitos savaitės diskusijose parlamente, kad tai iš tikrųjų žymi didžiulę sėkmę tačiau dar nėra pasiekta galutinio tikslo. E, to šalis, kurios išlaiko mirties bausmę, yra 43 pasaulyje palygime su 48, kurios 2008 metais dar um, turėjo mirties bausmę. Taigi skaičius e, šalių su mirties bausmės vykdymu mažėja. 2009 metais šalių, kurios e, taikė mirties bausmę, buvo 18, taigi skaičius smarkiai sumažėjo. Uh, mirties bausmės taikymo mažėjimas yra labai svarbus tose šalise, kurios vis dar turi tokią bausmę, tai yra mirties bausmę už pačius rimčiausius nusikaltimus. Pagal 2009 metų statistiką bent 5679 mirties bausmės įvykdymai buvo Tai yra o, e, tikrai o, e, nemenkas sumažėjimas palyginti su 2008 metais, 5735 mirties bausmės įvykdymai, pozityvi tendencija, po truputėlį mažėja mirties bausmės įvykdymo atveju. ES pasisako prieš mirties bausmę. Mirties bausmės panaikinimas pasaulyje yra vienas iš pagrindinių tikslų ES žmogaus teisų politikos rytyje. Ten, kur mirties bausmė dar egzistuoja, ES ragina, kad ji būtų būtų taikoma kaip galima mažiau ir kad ji būtų įvykdoma tik tai pagal tarptautinius standartus. Aišku, kad šis klausimas ir toliau bus keliamas Junktinių tautų um, visuotinėje um, asamblėjoje um, per artimiausias savaitės. Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją dėl pasaulinės dienos kovai su mirties bausme, tai buvo spalio 7 dieną, Europos parlamento pirmininkas spalio 8 dieną padarė pareiškimą, ES ir Europos vadovų taryba padarė bendrą pareiškimą, džiaugiuosi dėl to, vėlgi tą pačią dieną. Aš manau, kad tai rodo, kad galime sustiprinti bendarbiavimą tarp ES ir ES tarybos. Ir tai labai svarbu Jūs turite visus dokumentus. Ir paskutinis dalykas, e, prieš perdama žodį mūsų žymiems prelegentams, noriu pabrėžti e, daktaro Clive Stephen Smith darbą. Pirmą valandą bus spaudos konferencija ir visus narius mielai kviečiuoja dalyvauti. Taigi, dr. Clive Stafford Smith, norėčiau paprašyti jūsų pristatyti studiją dėl ES piliečių, kurie laukia mirties bausmės įvairiose pasaulio kampeliuose. Aš tikiuosi, kad gal galėsite apsiriboti dešimties minučių pasisakymų, kad po to galėtumėm dar ir klausimų atsakymų raundą organizuoti. Ačiū. Ačiū. Ah, there we go. Even as a lawyer, I'll try and limit myself to 10 minutes, but it's a great honor to be invited here, and I appreciate it. And introduce myself. Aš pabandysiu apsiriboti savo dešimtimis minučių. Aš esu amerikietis ir kartu Junktinės karalystės, karalystės pilietis. Ir norėčiau padėkoti už visą jūsų nuveiktą darbą. Iš tikrųjų, aš iš Kalifornijoje gyvenančio kolegos gavau laišką vakar vakare ir jis paprašė pateikti informaciją apie tai, kad Amerikoje yra 700 žmonių, kurie laukia mirties bausmės kalėjimuose. Ir jis paprašė padėkoti Jums už šitą veiklą siekiant panaikinti mirties bausę, bausmę. Taigi mums dar reikės daug nuveikti darbo ateityje. Aš dabar norėčiau pakalbėti kaip e, Reprieve direktorius. Mes dirbame žinoma, šitą savo organizacijos darbą, tačiau reikėtų pasakyti, kad mes e, esame įsteigti kaip e, tarp Europinė organizacija ir mes dirbame, atliekame savo veiklą visame pasaulyje. Ir, ir aš atstovauju 300 asmenų, kurie buvo nuteisti mirties bausmiai ir, žinoma, dėjome didelės pasangas, kad jiems būtų atleista. Mums labai svarbu, kad mes bendradarbiautume, galime bendradarbiauti su kiekviena vyriausybė ir kad e, padarytume viską, kas yra įmanoma. Kas of how to do this best. Uh, in the Ponas Sūs ir taip pat uh, Meksikos vyriausybė padėjo uh, mums kartu dirbti su kitomis valstybėmis ir mes galime pasimokyti iš Meksikos uh, vyriausybės įgyvendinami projektus Meksikoje. Meksikos piliečiai, kurie yra nubausti mirties bausme Amerikoje penkis kartus dažniau jiem jų penkis kartus buvo dažniau pasigailėta negu kitų piliečių. Ir tai reiškia, kad mes e, darydami žingsnius ES atskirose valstybėse narėse, darydami spaudimą savo valstybių vyriausybėms, mes darome tikrai didelį darbą. 1925 metais Mickey Ingram atstovojau Nikį Ingram ir aš kalbėjausi su uh, advokatu ir jisai sakė, kad Nikį Ingman turėtų būti išleistas. Vyriausybė po to pakeitė savo požiūrį į šitą uh, E, asmenį, į šitą Junktinės karalystės pilietį Junktinėse Amerikos valstijose. Ir mes ir toliau dirbome su Junktinės karalystės vyriausybė kito suimtojo asmens labui ir tai taip pat padėjo jį kad būtų jam būtų leista mirties baudė, bausmė. Taigi labai svarbu ir bendradarbiauti su ES valstybių, vyriausybių vadovais. Henk Skinner, pavyzdžiui, vienas iš suimtųjų prieš 35 minutės iki jo mirties bausmės įvykdymo buvo, e, šita bausmė buvo sustabdyta, kadangi buvo įsikišęs e, ministras pirmininkas Sarkozy kartais netgi būna 35 sekundės likusios iki mirties bausmės įvykdymo ir galima šitos įvykius pakeisti. Taigi mes kalbame apie tai, kaip ES gali labiau įtakoti, veiksmiau įtakoti šios įvykius. Taip pat labai svarbu yra identifikuoti tuos asmenys, kurie laukia mirties bausmės kitose valstybėse. Pavyzdžiui, Junktinėse Amerikos valstijose yra 3266 asmenys, kurie laukia mirties bausmės, tačiau labai sunku nustatyti, kurie iš jų yra ES piliečiai. Pavyzdžiui, Kalifornijos valstijoje galbūt yra, yra 14 milijonų 50 asmenų, kurie yra uždaryti ir laukia mirties bausmės ir uh, labai sunku yra suskaičiuoti, kiek e, europiečių arba kitų valstybių piliečių yra iš kitų valstybių. Pavyzdžiui, Pakistano piliečių yra 7500 iš viso ir e, tarp Pakistane yra ir taip pat ir jungtinės karalystės piliečių, kurie arba kitų užsieniečių ir tas skaičius gali būti pakankamai didelis, todėl mūsų laukia didelis darbas, reikia bendradarbiauti ir tas bendradarbiautimas yra labai svarbu, ypač dedant pastangas apsaugoti tuos žmonės, dirbant kartu su Bruselio institucijomis viena iš pagrindinių uh, užduočių yra valstybės departamento atstovams dėti pastangas, kad būtų pakeista mirties bausmė. Tačiau klausimas, kaip dirbti kuo veiksmikiau. Aš manau, kad Meksikos atstovai galėtų pasakyti, kaip tai padaryti, kadangi jie puikiai dirba šioje srityje. Ir Pavyzdžiui, prieš dvi savaitės Ukrainos ombudsmenas labai veiksmingai padėjo mums per trumpą laiką, suteikė labai veiksmingą informaciją ir padėjo uh, suteikti paramą savo šalies piliečiams Vir Virginijos valstijoje. Labai svarbu pasaulio mastu įvardinti problemas, su kuriomis susiduria įvairių valstybių piliečiai. Ir mes, darydami įtaką, mes galime padėti įvairių šalių piliečiams, kurie yra patekę į tokią keblę padėtį. Labai svarbu pripažinti, kad šitas klausimas, mirties bausmės klausimas yra labai svarbus ir skleidžiant tą informaciją mūsų šalių piliečiams arba, pavyzdžiui, Jemene, mes dėdami pastangas taip pat atliekame labai svarbę misiją. misiją. Aš tikiuosi, kad mes e, artimiausių metų išspręsime šią problemą, tačiau kol tai atsitiks, mums reikia nukeiti labai ilgą kelią. Ačiū. Jūs labai glaustai kalbėjote, 8 minutės ilga. Aš žiūrėjau į laikrodį, nes teisme, jeigu viršijam laiką, tai e, gali labai smarkiai nukentėti. Yes, so, uh, Dabar ponas Suza kalbės. E, mes girdėjome, kokį svarbų vaidmenį suvaidino Meksikos vyriausybė šioje kampanijoje, ypač bandant padėti žmonėms laukiantiems mirties bausmės. Pone Suza, trys minutės jums. Muchas gracias, muchas gracias, señora presidenta, por esta invitación. A la... Dėkoju, ponė pirmininkė, dėkoju už pakvietimą į šį klausimą. Aš su jumis jau esu kalbėjęs apie Meksikos vyriausybės svarbiausius prioritetus ir taip pat apie užsienio reikalų ministerijos veiklą siekiant apsaugoti įkalintus mūsų šalių piliečius, ypač tuos, kuriems grėsia mirties bausmė. Mes siekiame teikti teisinę pagalbą diplomatiniais kanalais, taip pat bendradarbiaudami ir tyrimo metu, iki teisminių tyrimo metu. Mes e, siekime apginti savo piliečius ir nacionaliniu, ir tarptautiniu lygiu. Prieš keletą metų vyko konsultacijos e, tarp Inter-American uh, proceso metu ir buvo fiksuoti tie žmonės, kurie laukia mirties baus, e, e, bausmės. E, tiems asmenims, kurie yra nuteisti mirties bausme, turi tam tikras teises, tačiau apie jas reikia informuoti per nacionalinės vyriausybės ir per nacionalius konsulatus. Labai svarbu tarptautiniu mastu numatyti tą, įsteigti tam tikrus informacinius centrus tarp Amerikos mm, teismas e, numatė tam tikrą tinklą e, fiksuoti tos asmenys, kurie yra nubausti e, mirties bausme Junktinėse Amerikos valstijose ir todėl mes šio centro duomenys galime naudoti ieškodami statistikos uh, apie nuteisius asmenius ir taip pat gavome informaciją apie tuos asmenys, kuriems grėsia mirties bausmė ir todėl labai svarbu užtikrinti e, teisinę pagalbą ir taip pat užtikrinti pagalbą per e, konsulatus, kurie yra įtraukti į konkrečią programą. Labai svarbu, kad Meksikos piliečiai, kurie nubausti, ne, jų atžvilgių nebūtų įvykdoma mirties bausmė, todėl mes teikiame atitinkamą techninę pagalbą ir taip pat užtikriname ir gynybą, gynybą teisme. Pagal e, e, Junktinių Amerikos valstijų teisę labai svarbu susigaudyti e, apkaltinamojų nuosprendžių sistemoje ir taip pat labai svarbu teikti Meksikos piliečiams konsulinę pagalbą ypač informuojant apie žmogaus teises, tarptautinės teises, taip pat Junktinių Amerikos valstijų piliečių teises ir siekti, kad mirties bausmė būtų uh, atšaukta ir taip pat nurodyti, kokie elementai gali užtikrinti, kad asmeniui būtų pakeista mirties bausmė į švelnesnę bausmę. Taigi reikia parengti įvairiausių rekomendacijų, įvairiausių dokumentų ir siekti, kad sprendimas būtų pakeistas. Mes esame įsteigę ir specifinę stebėsienos tarnybą, kuri stebi procesus Junktinė Amerikos valstijų teismuose ir labai dažnai teisininkai e, įsikiša į ikiteisminius ir teismų procesus, ypač kai grėsia, grėsia mirties bausmė. Labai svarbu reaguoti labai greitai, greitai e, pasinaudojant konsulatų pagalbą, užtikrinant e, teisinę paramą, ir mes labai intensyviai dirbame taip vadinamuose pakraščio regionuose ir jau pirmomis valandomis po suėmimo stengiamės dėti pastangas, kad užbėgtume už akių mirties bausmės įvykdymui. Labai svarbu, kad šiame darbe nuolat dalyvautų konsulatai, taip pat paslaugas teiktų teisininkai, Junktinėse Amerikos valstijose yra 50 mūsų šalies konsulatų ir mes taip pat turime specialių darbuotojų, kurių užduotis ginti meksikiečius e, Junktinėse Amerikos valstybėse. 25 teisininkai bendradarbiavome šiais klausimais su o, o, E, mūsų ministerija ir tarp šitų teisininkų yra psichiatrai, neuropsichiatrai ir kitų sričių specialistai. Prieš tai buvo padėkota už vykdomas programas, kurios padėjo išvengti mirties bausmės iš 500 atvejų kai asmenys buvo nuteisti, buvo galima pakeisti mirties bausmę daugeliu piliečių ir dabar tik tai vienas, tik keletas procentų meksikiečių patenka į tų asmenų skaičių, kuriems yra pritaikyta mirties bausmė. Taigi aukšt vyriausios įgaliotinės Ešton laiškas poniai Clinton taip pat turėjo labai didelę reikšmę ir padarė didžiulę įtaką, bet to tarptautiniu mastu taip pat svarbu dėti pastangas, kita vertus E, Europos parlamento šio komiteto pastangos taip pat yra labai sveikintinos, taip pat nevyriausybinio organizacijų ir taip pat teisininkų pastangos yra tos, už kas reikia padėkoti. Labai ačiū, ponė Susa. Ačiū, kad pristatėt Meksikos veiklą ir jūsų pastangas sustiprinti bendradarbiavimą. Dabar suteiksiu e, žodį ponui. E, Rafael Čenui Kazan, kuris yra pasaulio koalicijos kovai su mirties bausme vykdomasis direktorius, vykdantisis direktorius. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, aš esu stambios prancūzijos organizacijos kovojančios su mirties bausme vykdantysis direktorius ir pasaulio koalicijos generalinis sekretorius. Jame dirba daugiau negu šimtas viso pasaulio organizacijų. E, žmogaus teisų komisijos sekretoriatas man parengė e, ataskaitą apie E, žmogaus teisų padėti pasaulyje. Praeitą sekmanį pažymėjome e, kovos su e, mirties bausme dieną. Ir dabar reikia žiūrėti, kaip susiklosto reikalai pasaulyje. Pirmiausia, pastebėta, kad labai daug pažangos padaryta link mirties panaikinimo. Dabar 139 šalise panaikinta de jure ir de facto mirties bausmė. 58 valstybės ar teritorijos dar išlaiko mirties bausmę ir ją taiko. 2009 metais tik 18 valstybių buvo įvykdyta mirties bausmė. Be tų skaičių akivaizdžiai pastebima, e, kad e, visame pasaulyje siekiama panaikinti mirties bausmę. 1981 metais tik 75 šalis buvo panaikinusios mirties bausmę, o šiandien du trečdaliai pasaulio šalių jau panaikino teisiškai arba praktiškai mirties bausmę. Paskutiniai pavyzdžiai yra Burundis ir Ruanda 2008 metais. 2009 metais Togas, o naujoji Naujosios Meksikos valstija 2009 metais irgi panaikino mirties bausmę. Vis tik padėtis išlieka labai sudėtinga kai kuriuose zonuose, kaip jūs žinote. Pirmiausia, paminėčiau Kiniją. Jūs irgi apie ją kalbėjote, kad, sakydama, kad žmogaus teisų padėtis toje šalyje labai prasta dėl mirties bausmės iškyla rimta skaidrumo problema. Ir e, realių mirties bausmės įvykdymo atvejų skaidrumo, informavimo apie juos problema. Mes e, skaičiuojame, kad maždaug 6 tūkstančiai žmonių miršta nuo mirties bausmės. Ir tik 2009 metais 714 mirties bausmių buvo įvykdyta Kinijoje. Kita e, svarbi e, problematiška zona yra artimiai rytai. Islamo valstybės e, šariato įstatymų e, teisė vadovaujasi, ypač Irane. 388 atvejų užfiksuoti 2009 metais po 2009 metų birželio mėnesio rinkimų tas skaičius padidėjo. Junktinės Amerikos valstijos, kaip Klaivas paminėjo savo trumpame pasisakymė, taip pat išlieka e, valstybė su mirties bausme 11 valstijų. 2009 metais buvo vykdyta mirties bausmė 52 žmonės. Taip, mirė ir dabar matome, kad 3280 žmonių išlieka nuteistų mirties bausme. Tie skaičiai rodo, kad šioje valstybėje mirties bausmių įvykdymo e, atvejų skaičius mažėja. Junktinės Amerikos valstijos yra vienintelė turbūt demokratinė valstybė, kuri dar baudžia mirties bausmę žmonės ir mirties bausmę įvykdo pasaulyje. Daugelis valstybių pasitelkia Junktinių Amerikos valstijų pavyzdį, kad pateisintų e, mirties bausmės taikymą savo šalyse. Ir šios sistemos aukos yra pasmerktieji. Tai gali būti moteris, tai gali būti homoseksualai Irane arba nepilnamečiai nusikalteliai. E, pavyzdžiui, per pastarosius trejus metus 25 nepilnamečiai buvo e, nužudyti, nuteisti mirties bausme Jemene, Irane ir Saudo Arabijoje. E, lygiai taip pat tai gali būti žmonės turintys intelektinių sutrikimų ar psichikos lygų Prieš dvi savaitės Virginijoje buvo mirties bausmė įvykdyta moteriai, kurios e, intelekto koficijantas tiesiekė 70 ar 72. E, neretai tai būna žmonės iš etninio religinių mažumų, kaip kad atsitinka e, Persų įlankos šalyse. Gali būti e, žmonės baudžiami dėl politinių veiksmų, kaip Irane, Kinijoje ar kitose šalise. Baigdamas aš norėčiau pabrėžti, kad išaiškėja naujos tendencijos, mūsų kova įgauna naujų frontų. Geografiškai artimieji rytai, Azija ir Junktinės Amerikos valstijos išlieka mūsų taikiniai prioritetiniai, tačiau Mums susirūpinimą kelia ir padėtis Centrinėje Amerikoje, ypač Gvatemaloje, Nikaragvoje, kur vyksta dabar diskusijos dėl to, kad mirties bausmė būtų sugražinta. Dėl teminio e, klausimo narkotikų kontrabandos. Ji ypač tapo aktuali per pasarosius dviejus metus ir išliks aktuali artimiausioje ateityje. Daugelis valstybių kalba, kad mirties bausmė turi būti įvesta dėl šių priežasčių, ypač Centrinėje ir Pietų Amerikose. Labai daug e, yra žmonių nuteisiama mirties bausme Azijoje ir Kinijoje dėl narkotikų priekybos. Kaip ir terorizmas E, šis klausimas išlieka labai svarbus diskusijų objektas. Kitas svarbus klausimas yra ryšys tarp islamo ir mirties bausmės, šariato teisės ir mirties bausmės. Svarbu apie tai pagalvoti ateityje. Vilties suteikia neseniai Mongolijoje paskeltas moratoriumas galimi ateities žingsniai Baltarusijoje. Jie taip pat e, leidžia mums optimistiškai vertinti susidariusią padėtį. Afrikos, Gabono, Malio, Beneno ir daugelio kitų valstybių pozityvios tendencijos yra užfiksuotos. O Azijoje matome politinės valios nevykdyti mirties bausmių, pavyzdžiui, Pakistane ir Indonezijoje tai pastebėta. E, bendrai linkstama link E, mirties bausmės panaikinimo pasaulyje. Vis labiau ir labiau, nes pilietinės organizacijos, nevyriausybinės organizacijos ir tartautinės organizacijos e, kartu e, siekia šio tikslo. Dirbama, pavyzdžiui, per įvairias organizacijas kovai su mirties bausme, be to sukurta neseniai tarptautinė komisija, kuri praeitą savaitę buvo paskelbta Madride. Bet kokiu atveju tas siekis panaikinti mirties bausmę jau yra nebesustabdomas. Ačiū. Ačiū už tai, kad ir pozityvios informacijos pateikėt apie šalis, kurios ketina galų gale panaikinti mirties bausmę. Beje, jūs paminėjote ir Baltarusiją. Tai žinoma yra ypatingas atvejis, nes tai yra viena iš rytų partnerystės politikos, kurią vykdo ES šalių ir mes labai atidžiai stebėm situaciją ten. Dabar kreipiuosi į ES institucijas. O, ponas Tilemans Kohom, pirmininkas, prašom. Merci, labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums už kvietimą bet taip pat ir norėčiau pasveikinti visus pakomit, žmogaus teisų pakomitečio narius. Šiandien, ponia pirmininkė, savo pasisakymę sutelsiu dėmesį į rengiamą rezoliucijos projektą Junktinių tautų e, generalinė asamblėjai. Aišku, kadangi kalbėsiu apie jungtinių tautų e, generalinę asamblėją, tai kalbėsiu angliškai. Uh, Mūsų trijų pirmininkaujančių valstybių trijulė e, į savo programą įtraukė mirties bausmės panaukinimą kaip vieną svarbiausių savo veiklos uždavinių. Ir šitas klausimas ir toliau išlieka mūsų tarptautinėje darbo tvarkėje. Todėl Belgija numatė surenkti vieną iš ES formų, kuris yra skirtas mirties bausmės panauginimo klausimam. Jisai įvyks, įvyko Liepos 12-13 dienomis ir pagrindas tam forumui buvo Uh, ES uh, Lisabono sutartis. Ir taip pat buvo kalbama apie pakeitimus sutartyje, kurie turės įtakos ir mirties bausmiai. Aš nenorėčiau detaliai komentuoti šių naujų aspektų, tačiau norėčiau pakalbėti apie pagrindinės gairias. Svarbiausia, reikia užtikrinti, kad ES politika būtų nuosekli, kad būtų bendradarbiaujama su kitomis valstybėmis ir taip pat pilietinė visuomenė. Trečia, švietimas ir taip pat e, informacijos plėtra savo valstybėse ir tarptautiniu mastu siekiant veiksmingo įvairiausių instrumentų taikymo ir taip pat reikia geriau įvertinti, kur galime daugiau nuveikti tos rekomendacijos yra bendro pobūdžio, tačiau kai kurias aš norėčiau pakomentuoti. Šio forumo metu buvo konstatuota, kad nacionalinių parlamentų atstovams rengiamų darbo grupių e, organizavimas, taip pat tinklų, bendradarbiavimo tinklų kūrimas yra sveikintinas dalykas. Antras buvo nuspręsta skatinti skaidrumą e, tose teikiant informaciją apie tas valstybės, kurios dar vis taiko mirties bausmę ir buvo numatyta teikti tą bendrą informaciją vyriausiai įgaliotiniai poniai Ešton buvo kalbama, kad reikia teikti didesnį dėmesį tų e, tarp parlamentinių tinklų steigimui. Norėdamas grįžti prie jungtinių tautų veiklos. Jungtinių tautų generalinis sekretorius neseniai pateikė įvairios informacijos ir taip pat pilietinės visuomenės atstovai patvirtino, kad e, pastebima tendencija taikyti mirties bausmės moratoriumą įvairiose valstybėse. Tačiau šioje ataskaitoje konstatuojama, kad valstybėms, kuriuose dar vykdoma mirties bausmė, būtina pademonstruoti didesnį skaidrumą. Jungtinių tautų atstovai kalbėjo apie patikimų duomenų apie mirties bausmės įvykdymą trūkumą. Kalbėtojai forume taip pat atkreipė dėmesį į šią problemą, minėjo konkrečiai vieną iš valstybių. Kaip mes galvojame toliau elgtis Junktinių tautų generalinėje asamblėjoje? Šiais metais mes ir ne tik ES turi omenyje, bet ir kitos valstybės bando taikyti plataus masto regioninį požiūrį. Junktinių tautų trečiojo bendros gimnasijos asamblėjos trečiajame komitete rengia rezoliuciją. O mums labai svarbu užtikrinti, kad šita rezoliucija patvirtintų ir pademonstruotų tas tendencijas remti mirties taikymo moratoriumus įvairiose valstybėse ir taip pat, žinoma, atsižvelgiant į kitas rezoliucijas šiuo klausimu, kurios buvo priimtos 2007 ir 2008 metais. Mums labai svarbu, kad užsitikrinti kuo daugiau šią rezoliuciją remiančių balsų. 89 jungtinių tautų o, organizacijos narių pasisakė už šią rezoliuciją anksčiau iš 135 valstybių dalyvavusių Generalinėje asamblėjoje. Taip pat buvo nuspręsta New York'e įsteigti darbo grupę, kurioje dalyvautų pačios svarbiausios suinteresuotos šalis iš regionių grupių, kad procesas vykstų sklandžiau, kad taip pat bendri sponsoriai būtų įtraukti į šį procesą. ES savaime suprantama yra šios darbo grupės narė, bet ir tokios valstybės kaip Argentina, Burundi, Čili, Ir Rytų Timoras taip pat dalyvauja šios grupės veikloje. Ir baigdamas norėčiau informuoti apie naujausius paskutinius žingsnius New York'e. Tekstas jau yra suderintas, suderintas tarp svarbiausių sponsorių, jeigu viskas vyks pagal planą arba pagal šios darbo grupės planą, tai šita rezoliucija bus pateikta kitą savaitę Generaliniai asamblėjai. Ir taip pat norėčiau pabrėžti, kad tęsiant šį darbą ES ir kitos šioje grupėje dalyvaujančios valstybės pradėjo labai intensyvę informacinę kampaniją siekdamos užsitikrinti paramą ir siekdamos, kad šita rezoliucija būtų priimta. Taip pat baigdamas norėčiau pasakyti, kad iš savo kontaktų su valstybių atstovais, kuriuose yra mirties bausmė nuteistų asmenų, kad tos valstybės taip pat yra labai suinteresuotos šios rezoliucijos e, sėkme. Junktinių tautų organizacijos valstybės narės, netgi ir tos, kurios negali išreikšti oficialios paramos, tengiasi bendradarbiauti su mumis. Be šios minėtos rezoliucijos taip pat labai svarbu pabrėžti, kad mūsų dvišaliuose kontaktuose ES visada atkreipia dėmesį į mirties bausmę bendradarbiaudama su kitomis valstybėmis. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad bendradarbiaudama su kitomis valstybėmis ES stengiasi atlikti įvairialypę lobistinę veiklą, pateikdama deklaracijas, taip pat e, tiesiogiai arba netiesiogiai bandydama paveikti konkrečių valstybių politiką šiuo klausimu. Žinoma, šitų pastangų nepakanka ir todėl mes turime toliau siūsti šį politinį signalą visoms valstybėms, netaikydami dvigubų standartų ir siekdami mirties bausmės panaikinimo. Ačiū ponui Tilemans, ačiū, kad pristatėte aktualiausias naujienas jungtinėse tautose, visuotinėje asamblėje. Dabar pakviesiu um, Europos komisijos ir Eleks generalinio direktorato atstovę, ponė Veronika Arnau, pasisakyti. Ačiū pirmininkė, kaip jūs ir sakėte, tai yra ES prioritetas kova su mirties bausme ir mes turime politinės gairias, kurias valstybės narės apibrėžia žmogaus teisų srityje jos dar 98 metais buvo patvirtintos dėl kovos su mirties bausme ir ponia Ašton laiko, jog tai yra jos asmenis prioritetas, kaip jinai ir papasakojo Europos parlamentui kadencijos pradžioje. Ir aišku, kad. Mm, Reikia matyti visą kontekstą ir siekti kaip galima daugiau nuoseklumo veiksmuose. Uh, ir kai, kai na, kalba apie priemonės ir veikiančias institucijas. Kalbant apie e, priemonės, Mišel Tilemos jau papasakojo apie tai, ką mes darome Junktinių tautų visuotinėje asamblėje, e, ką ES remia, e, kaip priimamas priemonės, tai jau tre, trečias toks veiksmas būtų taip pat ir dvišalių pagrindų daug dirbame. Praeitais metais apie 30 tokių renginių buvo organizuota, sakykime, bent kartą į savaitę, e, ypač su Iranu, su Junktinėmis Amerikos valstybėmis labai dirbama. Tai, o, o, o pavyzdžiui, Kinija yra, aišku, labai svarbus klausimas. Mes skatiname įvairių seminarų rengimą, nes galvojame, kaip ir Mišel Telemanas pasakė, kad būtų informuojami visi apie šį klausimą. Deja, pasaulyje ir, ir ES yra dar daug politikų, kurie pasisako už mirties bausmės taikymą. Taigi labai svarbu ir politiniuose kanaluose, bet taip pat ir per universitetus, per kitus e, galimus ryšius reikia aiškinti, ką reiškia um, tokie dalykai kaip mirties bausmės pritaikymas e, kuomet yra tokia bausmė pritaikyta, ką reiškia etinė pusė. Ir mes taip pat turime tą priemonę kuriai, už kurią labai pasisako Europos parlamentas ir todėl mes labai dėkojame Jums už Jūsų pagalbą. Tai yra Europos e, demokratijos ir žmogaus teisų priemonė. Šiame kontekste turime šešis projektus kitais metais e, bus vėl e, paskelbtas konkursas veiklai šioje srityje. Veikla čia yra plataus spektro, mm, tai yra pavyzdžiui tokie tinklai, apie kokius kalbėjo vienas iš kolegų, kuris jau pasisakė, iš kvestinių svečių, tai yra projektai apjungiantis įvairias valstybės, tai yra ypač visuomenės informavimas, platesnė informacija, dėmesio atkreipimas į šį klausimą. Tai nėra lengva, kaip kad būtų galima įsivaizduoti, e, ypač kalbant, pavyzdžiui, taip pat ir apie konkrečius atvejus ir teisinę jų pusę, taip pat e, mirties bausmės įvykdymo sąlygų monitoringo veikla, kaip jūs žinote, mes ne tik tai siekiame sumažinti mirties bausmės įvykdymo atvejų skaičių, bet taip pat, kadangi kol dar ta mirties bausmė yra taikoma, mes e, stengiamės užtikrinti, kad bent jau būtų laikomasi minimalių nustatytų tarptautinių standartų. Tai yra tos valstybės, kurios dar nepanaikino mirties bausmės vykdymo, kad jos bent jau mažintų mirties bausmės bausmės pritaikymo atvejus už rimčiausius nusikaltimus. Ir aišku, tai yra labai siejamas su um, galimybė pasinaudoti teisingumu, kad būtų tinkamas procesas ir taip toliau. Tai yra visi tie juridiniai aspektai uh, susiję su uh, teisingumo sistema, kad ji būtų efektyvi, teisinga. Tai yra labai svarbu bendroje kovoje su mirties bausmės pritaikymu. Taip pat mes dirbame labai glaudžiai su Europos taryba, pavyzdžiui, šiais metais uh, Baltarusijoje buvo surinktos bendras e, paminėjimas Tai yra paskutinė iš um, Europos um, tarybos tinklo, na, ne, ne Europos tarybos, kadangi Baltarusija nėra jos narė, bet SBO e, narės, e, narė paskutinė iš, iš to tinklo, kurią mes bandome įtikinti atsisakyti mirties bausmės. Taigi labai svarbu pabrėžti šių veiksmų efektyvumą ir nuseklumą. Mm, Europos parlamentas tikriausiai džiaugsis mūsų veikla, kadangi tikrai Europos parlamente yra išsakoma vieninga pozicija prieš mirties bausmė ir mes tikrai galime pabrėžti, kad dirbame dėl to ir uh, labai svarbu, kad būtų toliau dirbamas tas šviečiamasis darbas ir palaikomas ryšys su visuomenė. Pilietinė visuomenė, aišku, yra labai svarbus elementas, kadangi uh, aišku, per tai galima pasiekti tam tikrų garantijų, pavyzdžiui, monitoringą, e, užtikrinti prieigą prie tinkamo teisingumo proceso, tai yra labai svarbu, bet taip pat ir dėl duomenų surinkimo, tai yra labai svarbus elementas. Aš noriu pabrėžti, kad labai sunku dažnai yra surinkti, pavyzdžiui, informaciją. Pavyzdžiui, Kinijoje, kaip aš jau sakiau, e, yra daugiausiai mirties bausmės e, įvykdymo atveju. Tačiau daugiausia yra ryšių palaikoma su JAV ir Iranu. Kodėl ne su Kinija? Todėl, kad čia yra tarsi jodoji skylė ir visuomet, kai yra kalbama apie žmogaus teises per mūsų dialogą du kartai metus su Kinija, tai yra didžiulė problema, kad visiškai nėra skaidrumo, kai eina kalba apie duomenis ir dėl mirties bausmės paskirimo, ir dėl procedūros. Ir noriu paminėti Kinijos liaudės Respublikos ašasio teismo um, peržiūros procesą. Visiškai nėra informacijos apie tai, kas yra daroma. Tai aišku, um, labai sudėtinga yra iš viso gauti informaciją apie tai, kas, gal, kas vyksta e, Kinijoje, nekalbant apie tai, kad e, jeigu norim kažkur tai dalyvauti, kokiuose tai procesuose. Taip pat kolegos minėjo e, demokratinės valstybės, pavyzdžiui, JAV, bet reikia paminėti ir Japoniją. Um, apie Aziją kalbėjote, tai noriu paminėti Japoniją, nes iš tikrųjų e, reikia galvoti apie ilgalaikę perspektyvą, kovojant su mirties bausme ir tikrai e, turint omenyje naują finansinę perspektyvą ir bendrą um, tolesnę politiką, manau, reikėtų toliau investuoti į, į šiuos veiksmus ir reikia um, pasakyti, kad, pažiūrėjau, Japonijoje e, šią, šią vasarą vėl um, pradėtas mirties bausmės vykdymas. Uh, nors ir buvo tam tikras skaidrumas užtikrintas su žurnalistais e, mirties bausmės įvykdymo salėje, šiurpulys bėga per nugarą, aišku, kai apie tai kalbi, tačiau, kai nekalba apie skaidrumą dirbant su partneriais, aišku, parlamentarai, pilietinė visuomenė, valstybės narės. Labai svarbu tai paminėti ir štai, pažiūrėjau, RIPRIF organizacija, kokį pateikė pasiūlymą, kad būtų galima panaudoti valstybių narių diplomatinės tarnybas, konsulinės tarnybas. Tai yra labai svarbu, tas tinklas labai svarbus, siekiant kažko toje srityje daugiau. Kolegos iš Meksikos teisingai priminė, tuos atvejus, kuomet dėl kiekvieno asmens siekiama kažką padaryti, nežiūrint kokia tai būtų tautybė, lytis, rasė ar taip toliau, tai vis tiek yra žmogaus teisų aspektas ir labai svarbu, kad mes dirbtumėm dėl to. Bet iš tikrųjų mintis yra įdomi, yra įvairūs šiai keliai su Lisabono sutartimi yra bendarbiavimas dabar užtikrintas tarp valstybių narių konsulinės pagalbos rytyje ir atitinkama grupė, kuri rūpinasi konsulinė apsauga valstybėse narėse. Ir galbūt galėtumėm tą kelią toliau analizuoti keturis kartus per metus dėl žmogaus teisų Vašingtone susirenkama e, tarp ES ambasadų ir delegacijų organizuojami tai susitikimai ir galbūt viename iš tokių susitikimų būtų galima aptarti e, šį variantą. Mano manimu, tikrai įdomi mintis, kurią būtų galima e, pagilinti, išplėtoti. Ačiū pirmininkė. So much, it... Labai ačiū, ponė Arnu. Buvo labai įdomu išgirsti, kad jūs aktyviai dirbate sukurdama naujas ES delegacijų struktūras, kurios leistų sustiprinti žmogaus teisų apsaugą. Pirmiausia, yra kuriami tie žmogaus teisų centrai, kurie galėtų būti panaudoti ir siekiant panaikinti mirties bausmę. Dabar e, jau prieartėjome prie gerbiamų kviestinių svečių sąrašo pabaigos, todėl norėčiau suteikti žodį kolegoms. Trys šiuo metu yra užsirašę kalbėti ponė Gomes, Lochbiller ir ponė Lutford. Prašom, ponė Gomes. You, and, and, uh... Ačiū, ponė pirmininkė, ir dėkoju visiems dalyvavusiems šioje labai įdomioje diskusijoje. Noriu pasakyti tai, kas jau buvo išsakyta apie ES komisijos ir jos centrų veiklą kovojant su mirties bausmės vykdymu. Norėčiau pasakyti, kad įgyvendinant šią programą reikėtų pirmiausia siekti išsiaiškinti žmonės, kurie e, yra nuteisti mirties bausme ir kurie turi ryšio su ES. Tai būtų labai svarbus įrankis mums e, siekiant visame pasaulyje panaikinti mirties bausmę. Kaip sakė ponas Clive Stafford Smith, e, sutelkdami dėmesį į vieną konkretų atvejį, mes galime uh, E, sukelti labai plačias diskusijas su valstybių, kuriuose yra sulaikomi žmonės administracija ir galėtume tam tikrą prasme šviesti ir pačią administraciją ir jų vis, valstybių visuomenės, kad tai yra barbariškas e, teisingumui, teisingumui nesuderinamas procesas. Aš esu buvusi Portugalijos ambasadorių Indonezijoje ir aš iš savo patirties žinau, kaip reikėjo vykdyti kampaniją, kad būtų išsaugota angoliečių nuteistų mirties bausmė gyvybė. Tada aš mačiau, kaip žmonės reagavo į tai, kaip žiniasklaida į tai reagavo. Tam tikra prasme, jie tik susipažino per tą kampaniją su argumentais, kuriuos mes puikiai pažįstame. Taigi, aš manau, mes turėtume pirmiausia išsiaiškinti, ar yra mirties bausmėse žmonių, kurie e, turi ryšio su ES, galbūt per jų protėvius. Tai būtų gyvybiškai svarbi priemonė mums e, siekiant kampanijos e, už mirties bausmės perkinimą tikslų. Norėčiau atkreipti dėmesį, aš žinau, kad ponė Arno ir kiti komisijos atstovai puikiai tai žino, kad yra labai naudinga pasitelkti tą rezoliuciją, kurią mes primėm praeitą savaitę. Būtent ten mes prašome, kad tokia programa būtų sukurta. Praeitą savaitę, kaip sakau, jo rezoliucija buvo priimta. Be to, reikėtų pažiūrėti, kaip parlamento veiksmai galėtų būti efektyvesni, kaip mes galėtume kažką pakeisti per savo diskusijas. Ir palaikydami ryšį su skirtingų valstybių administracija, turiu galvoje valstybės, kuriuose dar yra mirties bausmė. Per e, vyriausiai galiotinį ir tarybą taip pat galima daryti spaudimą, kad e, būtų pradėta griežčiau kalbėti su tomis valstybėmis, kurios trukdo diskusijoms apie mirties bausmės panaikinimą. Turiu galvoje Kiniją. Pamiršau pasakyti dėl programos. Meksimkos pavyzdys yra labai geras ir mes turėtume pagirti Meksiką ir iš jos patirties pasimokyti. Ačiū. Labai ačiū, ponė Gomiš. Lochbiller. Danke, Frau Vorsitzende. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau patikoti ir anksčiau kalbėjusiems kolegoms už rekomendacijas ir informaciją. Iš tikrųjų, Europos parlamente vyrauja vieninga nuomonė, tačiau prisimenu diskusijas praėjusią savaitę, kurių metu kai kurie deputatai pasisakė už vis dėlto mirties bausmės taikymo prasmingumą. Tokių deputatų taip pat pasitaikė, reikia pripažinti. Praėjusią savaitę rezoliucijos projekte buvo dalykų, dėl kurių mes nesusitarėme vieningai, tačiau turinio pobūdžių, požiūrių tarsi susitarėme. Formuojant strategiją labai svarbu apriboti tą asmenų ratą, kurie gali būti nubausti mirties bausme dėl padarytų baudžiamųjų nusikaltimų. Todėl labai svarbu išsiaiškinti, kiek ES ir jungtinės tautos įtraukia į šią programą dėl kovos su narkotikais. Nes dažnai narkotikų prekeiviams yra taikoma mirties bausmė. Todėl mes į šitą savo rezoliuciją įtraukėme ir šitą aspektą. E, aš turiu prieš mane rekomendaciją internet. Komisijon vielleicht an Richtlinien arbeiten kann Tarptautinės e, žalos sumažimo asociacijos e, e, programą, rezoliuciją ir manau, kad būtent, būtent šioje rezoliucijoje yra kalbama apie tai, kad reikėtų sugriežtinti mirties bausmės taikymą tiems, kurie prekiauja narkotikais. Todėl būtų įdomu sužinoti, kokiose valstybėse yra taikoma ta Drug Enforcement Policy programa. Dėkoju Jums. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į įdomų dokumentą, kuris pateiktas mūsų dokumentų komplekte. Dokumentas apie international, vadinasi International Harm Reduction Association parengtas ir ten yra kalbama apie mirties bausmės taikymą atskirose valstybėse, tačiau aš turėčiau pasakyti, kad visame šiame klausime susijusiame su narkotikų priekybė yra tam tikrų specifinių elementų. O dabar aš norėčiau suteikti žodą Sarai Lutford. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš irgi tvirtai sveikinu e, Jūs e, pasurengus tokį seminarą ir dėkoju visiems kalbėtojams. Ypač noriu padėkoti poniui Smith už labai įdomų projektą. Klaivas yra šiandien amerikietis, bet iš tiesų jo organizacijos yra įsteigtos mano rinkiminė apygardoje Londone todėl aš pretenduoju į tą garbę, kurią jis pasiekė taip pat, atlikdamas tokį puitų darbą asmeniškai. Noriu padėkoti Klaivui. Aš klausiausi Meksikos ambasados atstovo pono dr. Suzy ir e, m, aš jaučiausi šiek tiek šizofreniškai. Klausėmės ispanų. Per pasarasias 24 savaitės girdėjome, kas vyksta Čilėje ir kaip ten žmonės reaguoja. Ten yra tiesiog žmogaus e, E, kilnė dvasiškumo triumfas. 33 e, žmonės išgelbėti ir dabar šnekam, kad ten yra žmonės baudžiami mirties bausme. E, manau, kad visos emocijos šiek tiek mus sujaudino ir didžioji dalis mūsų buvom prilipę prie televizorių visą naktį. Aš čia išvelgiu dvi tendencijas. Pirmiausia, ES politiniai veiksmai Ir mes čia labai aktyviai reiškėmės ir didelė dalimi sėkmingai vykdome lobistinę veiklą. Galbūt mūsų e, reputacija nėra šimtų procentų patikima ir iš laikraščio aš neseniai sužinau, kad Latvija dar tik neseniai e, dar e, išriškėjo kaip galutinai nepanaikinusi mirties bausmės. Aš manau, kad turim e, E, ištaisyti padėtį. Aš tik galvojau anksčiau, kad ES negali įstoti valstybės narės, kuriuose yra mirties bausmė. Tačiau Latvijoje dėl tam tikrų nusikaltimų mirties bausmė dar yra išlaikyta. Politiškai tai, manau, labai jautrus aspektas. E, ir egzistuoja konsulinė tendencija. Ir joje labai e, aiškiai kalbama, apie tai labai aiškiai kalbama Klaivo dokumente. Ponios Arno baigiamosios išvados buvo labai įdomios ir jos e, buvo pristatytos galvojant apie Europos išorės veiksmų tarnybos atidarimą. Tikimės, kad per ją bus galima geriau koordinuoti veiksmus, organizuoti bendrus ES veiksmus. Kaip žinote, ES turėtų geriau koordinuoti e, savo veiklą per Europos tarybos valstybės su tomis valstybėmis, įgyvendant Europos žmogaus teisų konvenciją, mes negalime pasiteisinti tuo, kad neveikiame e, pakankamai gerai visos Europos mastu, ne tik ES mastu. Ir kodėlgi ta vyriausioji galiotinė išsikėlė tokį tikslą, kokį mes šiandien aptarėme. Klaivas savo dokumente e, bando per kitas nevyriausybinės organizacijas priminti, e, kad Europos valstybių vyriausybės gali pačios gelbėti savo savo piliečius. Bet ar negeriau būtų sukurti tokią vieningą instituciją Briuselėje, pavyzdžiui, vyriausios galiotinės tarnybą, kuri uh, e, užmėgstų ryšių su visų 27 valstybių narių vyriausybėmis ar 24 ar 26 valstybių narių vyriausybėmis ir e, galėtų ji, jų visų vardų reaguoti. Mane pritrenkė e, tai, kad e, E, ponas Clive Stansford Smith kalba apie Junktinio Amerikos valstybių valstybės departamento nežinojimą. E, mes akcentuojame, kad valstybės departamentas e, privalo atstovauti savo piliečius. Nežinau, kokia padėtis yra mūsų valstybių užsienio reikalų ministerijose. Bet e, bendrai, e, kalbant apie Europos išorės veiksmų tarnybos atidarimą, e, aš galiu prisipažinti, kad labai detaliai ir išsamei nestebėjau, kaip jos reglamentas yra formuluojamas, bet manau, kad ten turės būti kalbama apie ES prievolės ir jos atstovų pareigas. Aš dabar žvelgiu į transatlantinę erdvę. Tiesą sakant, aš girdėjau, kad E, Pone Clinton šiandien susitinka su ponu Buzeku šiame pačiame pastate per pirmininkų sueigą. Deja, aš kaip jungtin, de, ryšių su Junktinėmis Amerikos valstybėmis delegacijos vicepirmininkė neturiu teisės susitikti su Hillary Clinton per šį susitikimą ir e, negaliu e, dalyvauti tame renginyje. Kaip žinia, ES ir JAV vadovo susitikimas įvyks lapkričio mėnesį. Todėl būtų labai gerai, net jeigu aukščiausių lygių būtų aptartas tas ryšio užmesgimas, ryšio pareigūnų sukūrimas santykiams tarp JAV ir Europos. Ir galėtume pagalvoti, ką mes galime padaryti kitoms pasaulio dalims. E, transatlancijos sustarimuose kalbam apie daugybę teisingumo aspektų, abipusį pripažinimą, readmisiją, duomenų perdavimo sustarimus. Ir negali Europos Sąjunga e, gyventi be strategijos, kuri padėtų europiečiams e, papuolusiems Junktinių Amerikos valstybių teisingumo sistemą ar kitų valstybių teisingumo sistemą. Aš manau, kad kai kurie dalykai ES yra pakankamai gerai sureguliuoti, bet dažnai, kai mes kalbame apie praktinius veiksmus, apie praktinį mūsų veiksmų koordinavimą, mums nebepakanka pastangų. Galbūt taip pat reikėtų kalbėti apie tarptautinius susitarimus, e, žmogaus teisų srities bendradarbiavimo susitarimus labiau, kalbant apie mirties bausmę. Ir mes turėtume būti informuojami, kai ES piliečiai yra areštuojami ar teisiami tose valstybėse. Reikėtų detaliau išsiaiškinti, kaip tie susitarimai praktiškai veikia. Taigi, e, manau, kad reikia pasiaiškinti, kaip e, mes galėtume savo idėją surašyti dokumentuose. Gal reikėtų sukurti visos Europos strategiją, kad e, suprastume, kad ES piliečiai yra atstovaujami visur. Mes esame viena ES, mes turėsime vieną išorės veiksmų tarnybą, mes turime vienas veiklos gairias. Dabar jau turime vieną pirmininką atstovaujantį mūsų jungtinėse tautose ir per įvairiausias rezoliucijas. Todėl manau, kad būtų labai gerai ES institucijose sukurti ir vieną e, reagavimo mechanizmą. Ačiū, panė Latford, jūs sakėte, kad tai yra seminaras. Iš tikrųjų, dabar jau viskas lik virsta į seminarą, kur mes galvojame, kaip sukurti e, tvirtesnę kampaniją kovai su mirties bausmė. Matau ir Europos e, institucijų, ir diplomatų tarptautinės tarnybos ir pilietinės visuomenės atstovas, aš tai esu tikra, kad ponas Tilemans ir ponė Arno sureaguos į tuos pasiūlymus, kurie čia buvo išsakyti, kaip kad ir mm, ponas Stafford Smith dėl savo minčių Pane Geiser, ačiū pirmininkė, labai trumpai kalbėsiu, kadangi kolegos jau daug ką išsakė ir aš nekartosiu to, būtent dėl to, kad labai pozityviai vertiname tuos pasisakymus, kurių išklausėme. Matau, kalbėjome apie tai, kad reikia visuomenį informuoti apie mirties bausmę, reikia kalbėti apie tai, kaip imtis priemonių kovai su mirties bausme tiek vyriausybinių lygmenių per ES, tiek per įvairias kitas pastangas, pavyzdžiui, diplomatinės padėti mūsų piliečiams. Aš norėčiau pakalbėti apie mūsų sudaromas sutartis ir tai, kaip būtų galima jomis pasinaudoti, pavyzdžiui, sudaromų sutarčių nuostatose įtraukiant punktą, pavyzdžiui, dėl kovos su mirties bausmė, mirties bausmės moratoriumo pritaikymą. Pavyzdžiui, 15 punktas, kur yra prašoma tarybos, kad kuomet yra sudaromos sutartys su šalimis, yra dar, kuriuose yra dar taikoma mirties bausmė ar kuriuose nėra moratoriumo, kad būtų jos iš jų reikalavimą pritaikyti moratoriumą. Taigi aš ir norėčiau pakalbėti apie tai, kokios yra pastangos dėtos, kiek yra sėkmė šioje srityje. Mes daug kalbame apie tai, kad reikia pasinaudoti turimomis priemonėmis, kad tai yra mūsų prekybos prekybos sutartis, partnerystės sutartis, kad būtų galima pasistumėti į priekį, kovojant už žmogaus teises, e, socialinės teises. E, lygiai taip pat noriu paklausti ir dėl mirties bausmės, ko yra pasiekta, kas yra padaryta. Antrasis klausimas mus neramina tos valstybės, kaip kad pavyzdžiui Japonija ar kitos, kurios sugrįžta prie mirties bausmės taikymo per įvairius opting out ar kitokius uh, teisės aktų pritaikymus, pavyzdžiui, dėl narkotikų ar dėl kitokių nusikaltimų. Iš tikrųjų, tai ta, ta tokia mm, besiplečianti riebalų dėmė mus labai neramina. Pavyzdžiui, to, tokie atvejai, kur galima vėl iš naujo sugrįžti prie mirties bausmės pritaikymo tam tikrais taip vadinamaisiais ypatingais atvejais. Ačiū, ponė Dekaiser. ES tarptautinių sutarčių su trečiosiomis šalimis klausimas yra labai svarbus mums čia Europos parlamente ir žmogaus teisų pakamitė ypatingai dabar, kai po Lisabonos e, Europos parlamentas turi teisę pasakyti taip ar ne tarptautinėms sutartims. Ir todėl žmogaus teisų punktas turėtų um, būti mūsų labai griežtai kontroliuojamas, ypač turint omenyje mūsų prioritetą kovoti su mirties bausmės. Uh, taikymu. Toliau, panas Groseta. Trovo veramente molto interessante questa iniziativa perché è una. Buvo labai įdomu išgirsti apie šią iniciatyvą. Tas klausimas yra iš tiesų labai svarbus. Tačiau vis dėlto išlieka tam tikrų klausimų, kuriuos reikėtų išryškinti. Pavyzdžiui, narkotikų prekeiviams taikoma mirties bausmė. Šiais atvejais ypatingą dėmesį reikėtų skirti tiems, kurie pardavinėja narkotikus. Kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui, mirties bausmė taikoma tiems, kurie parduoda labai nedidelį kiekį kanapės. Pavyzdžiui, keliaujant man į Saudo Arabiją lėktuve buvo išplatinta aketa, kurioje aš, kurią aš turėjau užpildyti ir deklaruoti, kad jeigu aš turėčiau kokiu nors narkotikų arba kanapės, tai reikštų, kad aš galiu būti nuteistas mirties bausme. Ir Saudo Arabija nėra vienintelė valstybė, kuri pasinaudoja būtent tokią galimybę taikyti mirties bausmę būtent prekybos narkotikais atvejais. Galbūt tuose lėktuvuose yra ir jaunimo, kuris skrenda į Saudo Arabiją kaip tranzitinė valstybė pakeliui į kitą ir galbūt turėdami kanapės, kurie yra legalių toje valstybėje, gali būti uh, pakeliu nuteisti mirties, e, nuteisti mirties bausme. Teigiama, kad reikia pardavinėti narkotikus, kad būtum nubaustas mirties bausme, tačiau yra įvairių sudėtingų situacijų, kai iškyla rizika gyvybei. Po 95 metų mano paskutinių kelionių į Saudo Arabiją aš gavau vis daugiau informacijos apie tai, kad iš tiesų Saudo Arabijoje dažnai yra taikoma mirties bausmė būtent tais prekybos narkotikais atvejais. Ir žinoma, reikia pakalbėti ir apie tuos labai tikslius mirties taikymo instrumentus priemonės Junktinėse Amerikos valstijose. Tačiau yra ir tokių mirties įvykdymo atvejų, kai tas pats procesas trunka ne tik vieną sekundę ar keletą, bet yra e, mirties bausmė įvykdoma, kai yra tiesiog. Quel caso eh, vittima era un, un omosessuale filippino, si chiamava Neil Tu. E, kai e, žmogus tiesiog yra e, sužalojimas fiziškai 25 metais yra pasitaikę atvejų Saudo Arabijoje, kai visiškai per klaidą buvo įvykdyta mirties bausmė. Pavyzdžiui, e, vienai moteriai buvo pritaikyta mirties bausmė, kadangi jį bendradarbiavo su seks, homoseksualu iš Filipinų. O pastarasis vėliau pristatė liudininką, savo gyvenimo draugą, kuris e, įrodė, kad e, jisai naktį praleido būtent su juo ir tada jo gyvenimo draugas buvo mm, jam paskirta bausmė įkalinant dėl to, kad jis yra homoseksualus. Taigi pasitaiko įvairiausių situacijų ir mūsų manimų reikia imtis radikalesnių veiksmų ES mastu, ne tik pasisakyti prieš mirties bausmės taikymą ir negalima daryti nuolaidų tais atvejais, kai mirties bausmė taikoma apkaltinant prekybą narkotikais ar kitais nusikaltimais kadangi yra įvairiausių atvejų, kai mirties bausmė taikoma e, e, netradicinės pakraupos atstovams, e, nacionalinėms mažumoms ir taip toliau. Taigi mums reikia atkreipti dėmesį į visus įmanomus atvejus, ypač tose valstybėse, kurioje e, yra įsigaliojusi diktatūra. Mums reikia veikti ryštingai ir vienareikšmiškai pasisakyti prieš mirties bausmės taikymą. Dažnai galingos valstybės turinčios labai didžiulius gamtos išteklius elgesi visiškai laisvai ir žinoma yra ir nuosaikesnių arabų pasaulio valstybių, tačiau ir jos dažnai taiko smurto priemonės galime pateikti įvairiausių pavyzdžių, bylojančių apie nuosprendžius, kurie yra įgyvendinami ir tokiose valstybėse, ir, ir arabų pasaulio valstybėse kitų šalių piliečių atžvilgių. Tai yra indų piliečiai, Pakistano piliečiai, jie tiesiog vergauja E, Saudo Arabijoje ir jų atžvilgio taikomos pačios brutaliausios vergams taikytom, taikytos bausmės. Visi šitie klausimai yra labai svarbus ir juos reikia atkreipti dėmesį, ypač bendradarbiaujant su šio arabų regiono valstybėmis. Labai svarbu atkreipti dėmesį į uh, smurto kultūrą, kuri dar vyrauja šios valstybėse. Žinoma, mes turime atkreipti didžiulį, didžiulį dėmesį į Persų įlankos valstybių ir e, artimųjų rytų valstybių veiklą taikiant mirties bausmę. Aš dabar norėčiau suteikti žodį mūsų svečiams, Pirmiausia, steiksiu žodį Clive Staffas Smith. Jeigu jūsų Kaip advokatas, aš manau, kad jūs galėtumėt kaip nors atsikratyti tos bausmės, kuri būtų numatyta per tris minutės. Buvo paminėti labai įdomus ir svarbus klausimus galvojant apie bendradarbiavimą tarp įvairiausių valstybių, reikėtų pakalbėti ne tik tai apie ES. Meksikiečiai padeda mums išlaisvinti jungtinės karalystės piliečius, kurie yra nuteisti mirties bausme. Bendradarbiauti labai svarbu su įvairiausiamis valstybėmis. Meksikiečiai gelbsti piliečius, kurie yra nuteisti Junktinėse Amerikos valstijose. Ir žinoma, ta veikla yra sveikintina. Kalbant apie prekybą narkotikais, mes atstovaujame Junktinės karalystės moterims taip pat ir šiais klausimais. Mes vadovaujamės Junktinių tautų e, deklaraciją dėl kovos su narkotikų prekyba. Pagal šią deklaraciją galima taikyti mirties bausmę tiems, kurie prekiauja e, narkotikais, tačiau ES turi labai aiškiai parodyti, kad ta e, deklaracija yra taikoma įdingai tam tikrose valstybėse. Aš taip pat pritariu taip vadinamam vieno langelio principui, kuris turėtų būti įsteigtas e, e, Bruselėje ir kad būtų veikiama iš vienų rankų e, suformuluojant vieningą koaliciją. Bruselis galėtų būti ta vieta, iš kurios būtų koordinuojama ES ir kitų organizacijų veikla pagalba piliečiams. Taip pat reikėtų pagalvoti apie tai, kaip ES ir Europos valstybės galėtų paveikti įvykius arba klimatą Junktinėse Amerikos valstijose. pagalvoti, kaip narkotikai, narpekyba narkotikais priveda prie mirties bausmės. Ir todėl šiame procese reikėtų dalyvauti ES. Visos idėjos, kurios buvo išsakytos, gali būti labai naudingos siekiant mirties bausmės panaikinimo ateityje. Todėl mes esame pasirengę bendradarbiauti su jumis šioje srityje ateityje. Uh, Ačiū. Gal galėtumėm tokį vaistą klasifikuoti kaip kankinimo įrankį, nes mes turime Europinės teisės aktus, kurie draudžia prekiauti kankinimui skirtais įrankiais. Gal dabar šiandien Hazan galėtų pasisakyti. Aš kalbėsiu prancūziškai ir norėčiau sureaguoti būtent į narkotikų ir mirties bausmės taikymo klausimą. Mm, čia yra du požiūriai. Vienas požiūris yra toks, kad yra tam tikras skaičius valstybių, ypač mm, Azijoje, Arabų pasaulyje, kurios nuteisė ir vykdo bausmę vien už tai, kad turima yra narkotikų ir už priekybą narkotikais, kaip kad mm, parlamento nariai sakė, pavyzdžiui, Saudo Arabijoje, tarkime, Azijos šalise vien už turėjimą narkotikų gali, mm, yra baudžiama mirties bausme ir iš tikrųjų e, tokių atvejų yra vis daugiau. Aišku, tai yra labai turistų lankomos valstybės, kur yra glaudus komerciniai ryšiai ir su Europa. Mm, ta, Tai aš manau, kad reikėtų galvoti apie šią situaciją, reikėtų ją analizuoti Europo, europinių lygmenių. Antra tendencija yra, apie kurią aš neseniai kalbėjau, tai yra būtent kovojant su mm, narkotikų priekyba, tai yra legitimus ES mm, veiksmas ir čia aš manau, uh, kad e, Europinė asociacija e, tuo klausimu yra labai e, svarbi. Tai yra būtent griežtinama pozicija, kad nebūtų mirties bausmė taikoma, kad ji nebūtų taikoma šioje kovoje su um, narkotikų priekyba, kad iš tikrųjų um, dėje ne vien tik tai mm, Azijoje ir Arabų šalyse taikoma ta mirties bausmė už narkotikų priekybą, bet matom, kad ir Latino Amerikoje, Centrinėje Amerikoje tai taip pat vis tokios tendencijos stiprėja. Ačiū dabar ponui Tilemans ir poniai Arno žodis. Pone Tilemans, prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Aš taip pat uh, kalbėsiu prancūziškai. Pirmininkė, puiku, kad kalbate prancūziškai. Donc, um... Taip, jo lab, kad e, turime puikų vertimą, noriu kalbėti prancūziškai ir pasisakyti apie tos projektus, tas programas, kurių tikslas galėtų būti sustiprinti konsulinį bendarbiavimą tarp valstybių narių. Tai yra labai įdomus dalykas ir ponia Arno, manau, tikrai gali daug ką e, papasakoti šio klausimu, nes būtent e, mes dabar patenkame į tokią sritį, kuri iki šiol buvo mažiau derinama, mažiau koordinuojama nei kitos ES politikos sritis. Tad, manau, be jokių abejonių būtų galima čia galvoti apie tą potencialą e, tolesniuose etapuose, turint omenyje Lisabonos sutarties įsigaliojimą, kad iš tikrųjų būtų galima daugiau čia nuveikti toje srityje nei anksčiau. Kaip jūs žinote, kaip jau sakiau, anksčiau veiksmai toje srityje buvo labai menkai koordinuojami. Be abejo, reikia turėti omenyje kai kurių valstybių narių. Um, kai kuriams valstybėms narėms jautrius klausimus, kurios um, galvoja, kad savo piliečius jos turi ginti savo diplomatinėmis priemonėmis. Taigi reikia turėti omenyje dinamiką ir, ir tą prasme. Tačiau asmeniškai aš norėčiau pridurti, kad mano manimu yra labai svarbu stiprinti ES politiką ir šioje srityje. Dabar dėl to, kad stebima truputėlį tokio grįžimo atgal, tarsi ponė Dekaiser kalbėjo apie Japonijos atvejį, mano manimu, tikrai reikia labai aktyviai raginti visus ratifikuoti antai, antrąjį protokolą prie uh, tarptautinio politinių uh, ir civilinių teisių pakto Tai yra jungtinių tautų priemonė, antrasis protokolas, savanoriškas protokolas, kuris leistų mums tikrai labai aktyviai a, skatinti ES veiksmus šioje srityje. Reikia turėti omenyje, kad daug ES valstybių narių ragino ratifikuoti šį paktą ir Belgija, pavyzdžiui, Na, gal vietas faktas, kad belgas parengė tą protokolą, čia suveikė, bet manau, kaip kohom pirmininkas norėčiau ypač akcentuoti, kad galime pasidžiaugti šį rudinį, jog mūsų grupė pajudės į priekį dar labiau ir ES parems šio antro protokolo ratifikavimo kampaniją ir visos mm, tarptautinės koalicijos kovai su um, mirties bausmės taikymu kuri čia atstovaujama viena iš prelegentų, taip pat veikla parems ES, tai labai svarbu. Vienas iš prelegentų paminėjo tokį žodį kaip tai yra visiškai keista, kvaila, taikyti mirties bausmę, nes iš tikrųjų jį visiškai prieštarauja e, juridinėms priemonėms, kurias e, propaguoja jungtinės tautos antrame protokole. Taigi toks aiškinimas yra visiškai netinkamas, ypač kai na kalba apie jungtinės tautas ir visuotinę asamblėją. Tai tiek norėjau sureaguoti. Ačiū ponui Tilemans. Noriu pasveikinti Belgiją, kad Belgijos atstovas e, yra būtent šio antrojo protokolo autorius. Labai džiaugiamės tuo. Pone Arno. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, noriu pakalbėti apie tai, e, ko klausė Veronik de Kaiser. Ar susitarimai, kuriuos mes sudarome su trečiosiomis šalimis, negalėtų turėti E, tam tikros sąlygos e, dėl mirties bausmės panaikinimo? Atsakymas yra toks. Mirties bausmė pagal tarptautinę teisę nėra nelegali. Ji yra leidžiama dėl pačių sunkiausių nusikaltimų. Kaip Mišelis aiškino, e, jeigu ratifikuotas antras protokolas, tada ne, vieninteliu atveju. E, dauguma susitarimų straipsnis dėl žmogaus teisų yra įtrauktas ir per jį yra vykdomas žmogaus teisų dialogas. Tai yra tam tikras būdas mums pradėti daryti spaudimą, kad būtų panaikinta mirties bausmė arba apribotas būtų jos taikymas. Būtų galima klausti, ar toks spaudimas duoda rezultatų. Manau, kad e, dėl dialogų per dialogus e, mums pavyko pasiekti rezultatų togę ir e, Filipinuose. Dėl narkotikų jau buvo pasakyta, kad akivaizdu, jog mirties bausmės taikymas už narkotikus nėra legalus, nes narkotikų priekyba nėra traktuojama kaip sunkiausias nusikaltimas. Kaip ponas Kočetas sakė, Mums susirūpinimą kelia kai kurios valstybės, kuriuose dar mirties bausmė yra taikoma už narkotikų nusikaltimus. Mes e, palaikome ryšį su trečiosiomis šalimis, pirmiausia Indonezija, Tailandu ir Gambija. Ir e, dėl to, ką sakė Gomes ir Liutford, E, apie galimus veiksmus e, susijusius su narkotikų prekyba. Aš vis prisimenu tai, kad e, Stoholmo programa buvo priimta praėjusiu metu gruodžio mėnesį. Tai yra ES programa teisingumo, laisvės ir saugumo srityje. Ten prisimtas įsipareigojimas išanalizuoti išorės veiksmų teisingumo, laisvės ir saugumo srityje poveikį žmogaus teisėms. Ir ten yra konkrečiai kalbam apie mirties bausmę. E, todėl turime pagalvoti, kaip tą programą galėtume gyventi žmogaus teisų požiūrių už ES ribų. Manau, kad e, reikės e, viename ir kitame etape mums pagalbos narkotikų prekybos e, srityje, kad galėtume pasiekti numatyto rezultato. Dar norėčiau atkreipti dėmesį į e, tai, kad yra vykdomas projektas, jo lyderis yra šioje salėje, kartu su ESDHL e, parama e, palaikomas ryšys su Tarptautinė žalos sumažinimo asociacija. Ir jos bando sureguliuoti problemą susijusią su narkotikų nusikaltimais ir mirties bausmės taikymu. Paskutinis dalykas, dėkoju, kad jūs mane čia pasikvietėt, nes rytoj aš organizuoju metinės konsultacijas tarp Europos komisijos jungtinių tautų atitinkamų institucijų vienoje. Todėl aš šiandienos diskusijas galėsiu prisiminti rytoj, kalbėdama apie e, žmogaus apie mirties bausmės taikymą su, e, to, tos, tame renginyje. Ačiū. E, jūsų pasisakymas mums suteikia daug vilties. Ypač mes džiaugiamės, kad jūs priminėte, jog Tarptautinės žalos e, mažinimo asociacijos lyderis yra šioje salėje. Manau, kad mes galėtume atkreipti dėmesį į daugelį problemų, kurias pasisakusiai minėjo. Gal paprašyčiau šios asociacijos atstovų porą minučių pakalbėti. To... Labai ačiū, kad pakvietėte mus, suteikėte mums žodį tiesą sakant, mes dar tik pradedame diskusiją su Europos komisija e, apie mūsų e, ataskaitos išvadas. Savo pasiūlymus pristatėme ir e, jie buvo šiltai sutikti pokalbiuose. Akivaizdu, kad mes supratome, jog dauguma narkotikų kontrolės pastangų yra įgyv... priemonių yra gyvendinama pavieniui ir yra nustatyta skirtingos nuobudos už skirtingą narkotikų kiekio pervežimą. Akivaizdu, kad šios problemos dabar tampa labai aktualios ir mes norėtume, kad jungtinių tautų e, narkotikų nusikaltimų tarnybos veiksmai būtų suderinti su teisė tvarkos programomis ir atitinkamais projektais. Taip pat būtų labai gerai, jeigu pagalvotume, kaip donorės valstybės ir institucijos, tokios kaip ES, galėtų įvertinti poveikį žmogaus teisėms iš anksto ar per visą projekto vykdymo laiką ir kaip jos galėtų paremti tam tikras programas. Taigi iš esmės mūsų ataskaitoje tokios išvados padarytos, bet po, e, diskusijos tomis temomis tęsis. Labai ačiū už e, tokį trumpą spontanišką jūsų asociacijos pristatymą ir ryšį su e, žmogaus teisų klausimu. Manau, kad dabar galime baigti padarydami išvadą, kad iš esmės vyko seminaras apie mūsų bendras, bendras pastangas panaikinti mirties bausmę. Tikiuosi, kad iš to išplauks labai daug konkrečių veiksmų ir bus atsižvelgta į šiandien išsakytus pasiūlymus, kuriuos e, pateikė mūsų gerbiami svečiai, kolegos, e, pilietinės visuomenės atstovai ir kitų Europos institucijų atstovai. Dabar norėčiau šį klausimą baigti. Ir e, kaip aš jau sakiau, ponas Stafford Smith pristatys e, klausimą, ką ES galėtų padaryti daugiau, kad ES piliečiai E, pasitrauktų, būtų išbraukti iš e, laukiančių mirties bausmės sąrašo. Šiandien 13 val. Anos Politkovskos, e, Anai Politkovskai skirtame renginyje. Dabar aš siūlau, kad mes prieš baigdami posėdį 12.30 išklausytume gerbiamų svečių iš Irano. Pone Šakė pakvietė Irano delegacijos vadovė šiuos svečius. Ir tada apie 11.30 mes galėtume pradėti aptarti paskutinį svarbų šiandienos darbo tvarkės klausimą. Tai yra mūsų pakalbidžičio nuomonė apie reglamentą dėl Frontex. E, įvertinant jį iš žmogaus teisų perspektyvos. Norėčiau pasveikinti poną Mohamed Mostafai, kuris jis sakė ne Mohamedė Štijane advokatas Nemanau, kad reikia labai daug aiškinti, kas yra ponė Aštijani, bet aš galiu priminti, kad ji buvo nuteista uh, mirčiai, uh, užmušant akmenimis, rykštėmis E, o jos teismo byla buvo nagrinėjama kalba, kurios ji nesupranta ir jai nebuvo suteikta teisinė gynyba. Norėčiau priminti, kad rugsėjo mėnesį plenarinėme posėdėje įvyko diskusija dėl jos bylos, buvo priimta rezoliucija, kurią jūs rasite savo aplankuose. Norėčiau priminti prezidento Buzeko žodžius. Aš ir kiti Šioje sesijoje apie tai kalbėjome, išreikšdami savo susirūpinimą dėl šio atvejo ir e, dėl ponios Sakihet Mohamadi Aštijani padėties. Kaip žinia, ji labai pablogėjo po vasaros, kai jos byla išgarsėjo ir buvo viešai pasmerkta. Informacija apie tolesnius sprendimus yra prieštaringa. Prieš dvi dienas gavome pranešimą, kad ponė Ponios sakinės san, sunus ir advokatas buvo areštuoti. Taigi dabar grįžtam prie svečių, pono Moštafai. Galėčiau paminėti, kad jis yra labai gerai žinomas Irano žmogaus teisų gynėjas, e, dalyvavęs daugelie bylų susijusių su žmogaus teisėmis, ypač nepilnamečių bylų. Iranas dėja e, turi sukaupęs didžiausią skaičių tokių nelemtų atvejų. E, Manau, kad būtų geriausia, jeigu ponas Muštafai apibendrytų Irano žmogaus teisų padėtį, ypač iš teisininko perspektyvos, iš teismų perspektyvos. E, ir jis pristatys islamo lyderių e, ir vietos teismų nuomonės ir pasakys, kaip apeliacinio teismo procesas vyksta. E, kaip žinia, Kai kuriais atvejais gali būti reikalaujama e, mirties bausmę įvykdyti net kai teismas taip nenusprendžia. O paskui suteiksiu žodį poniai Šakė ir poniai Lochpiller, kuri yra delegacijos suranų pirmininkė. Ten, dėl ponio Moštafai labai didelė garbė mums jūs šiandien čia matyti ir e, su malonumu išklausysime naujausios informacijos apie šią bylą ir teismų padėtį, teisingumo padėtį Irane. E, bandant įverti, kaip veikia vietos teismų sistema.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 klausimas, kuris dabar diskutuojamas visame pasaulyje, tai yra žmogaus teisų klausimas visame pasaulyje. 21 amžius kaip tik suteikė galimybę atkreipti dėmesį į žmogaus teisės, į tai, kad nėra pakankamai saugumo, nepakankamai uh, teisių kadangi taip ryškėja fundamentalizmo ir diktatūrų mm, tendencijos. Susidurime su atvejais, kai yra ne tik paskirma mirties e, bausmė, bet ji yra įgyvendinama, bet ji įgyvendinama ir asmenų, kurie dar nėra sulaukę 18 metų amžiaus. Taip. Kas... Mašhadė vakar, pavyzdžiui, buvo įvykdyta bausmė, sužalojant žmogaus kūną, nukertant jam galūnės. O žmonės, kurie protestuoja prieš vyriausybės vykdomą politiką, yra areštuojami arba tie, kurie nedalyvauja rinkimuose, patiria psichologinį ir fizinį smurtą ir taip pat jiems nėra užtikrintos socialinės ir politinės laisvės, jie yra diskriminuojami pagal nacionalinį, taip pat e, lytinį ir kitus aspektus. Netgi Irane yra, ne, yra E, patiria smurtą nepilnamečiai. Opozicijos atstovai patiria spaudimą nuolat ir tai žinoma stabdo progresą valstybėje. Be to yra įsiviravusi cenzūra ir nėra užtikrintos pagrindinės laisvės. Be to, Irane iškyla ir kitų papildomų problemų, kurios dar kartą parodo, kokia tragiškai bloga padėtis žmogaus teisų srityje. Todėl labai svarbu mums parodyti, kad mes siekime mirties bausmės atšaukimo Irane ir tai turi būti mūsų veiksmų prioritetas. Mes neturime leisti tokioms valstybėms kaip Iranui e, naudoti įvairius pretekstus, rodyti savo galę, naudoti e, smurtą arba naudotis šariato teise, kuri leidžia pažeisti žmogų teisės. Irano Respublikos vietos įstatymai tarsi leidžia taikyti tokias griežtas bausmes, tačiau tos bausmes turi būti derinamas su žmogaus teisėmis. Ir mūsų manimų vakarų pasaulio valstybės turi turėti uh, galimybę ir galių sustabdyti žmogaus teisų pažeidimus ir mirties bausmės vykdymą Irane. Todėl būtina skleisti informaciją apie žmogaus teisės. Mum, mes tiesiog privalome užkirsti kelią žmogaus teisų pažinėjimams. Tai labai svarbu ir politiniu požiūriu. Aš gyvenau šalyje, kurioje nuolat buvo pažeidinėjimos žmogaus teisės ne tik tai vakarų pasaulio valstybės, bet viso pasaulio valstybės, kurios gina žmogaus teisės, turi koordinuoti savo veiksmus, bendradarbiauti, siekiant e, apginti žmogaus teisų pažeidimą patyrusius asmenys. Be to žmogus teisės yra daug svarbesnis klausimas negu Irano įgyvendinamos uh, e, uh, e, branolinės uh, e, energetikos programos. Aš manau, kad ne vienoje pasaulio valstybėje negali būti pažeidžiamos taip brutaliai žmogaus teisės ir negalima toleruoti nusikalstimus prieš žmogiškumą šioje valstybėje. Ir tai yra klausimas, kuris yra tiesiogiai susijęs ir su uh, branduolinė veikla Irane. Aš manau, kad visos valstybės turi padėti Irano piliečiams užsitikrinti prieigą prie interneto. Taip pat turėtų padėti žmonėms, kad būtų sušvelninta arba visiškai sustabdyta cenzūra, panaudojant e, palidovus. Taigi aš norėčiau paprašyti suteikti pagalbą Irano piliečiams, kurie prašo prieglopščio jūsų valstybėse dėl to, kad jie patiria sankcijas ir spaudimą savo valstybėje. Taigi aš prašau, raginu jūs suteikti visokiojopą pagalbą Irano piliečiams ir taip pat labai svarbu, kaip Ahmedžadas kalbėjo Niujorke reikia pradėti misiją arba procesą, kai yra tiesiog renkama informacija arba įrodymai apie Irone vykdomus nusikaltimus. Kad islamų pasaulio valstybės taip pat išreikštų pagalbą, suteiktų ją reikia pradėti informacinės kampanijas. Prieš vykdamas į Libaną Ahmadinejadadas išleido 150 milijonų dolerių tiesiog propagandiniai veiklai. Ačiū, ponia Mustafai, už jūsų labai svarbų pareiškimą. Manau, kad tai taip pat Yra ir puikus paliudijimas, kad e, Europos parlamentas turi siūsti išvažiuojamą misiją į Iraną. Dabar noriu suteikti žodį poniai Šach, po to poniai Lochbiller. Uh, ačiū pirmininkė, ačiū Muhamed už tikrai tvirtą pareiškimą, kuris tikrai atitinka tai, ko reikalauja žmogaus, žmogaus teisėti pakomitečio nariai ar tai, ką, ką pasaulis galėtų padaryti dėl žmonių Ir ne Obama neseniai pritaikė vykdomai orderį e, dėl e, žmogaus teisų aktyvistų. E, ten išvardyti aštuoni aktyvistai. Jūsų manimų tai yra naudinga priemonė. Ką pasaulis galėtų padaryti dėl jūsų? Kaip jūs įsivaizduojate Turkijos vaidmenį šiame kontekste? Nes daug žmonių iš Irano beigdami vyksta per Turkiją ir ES turi gan glaudžius ryšius su Turkija. Kaip Jūs įsivaizduojate, kaip būtų galima konstruktyviai dirbti su Turkija dėl Irano? Toliau Jūs minėjote prieglopščio. Uh, klausimą, ar turite kokių konkretesnių um, pasiūlymų, ką būtų galima padaryti. Mes turime prieglopšio miestų programą ES, kuri dar ne, ne iki galo uh, pradėta įgyveninti, bet galbūt būtų galima galvoti būtent apie tą prieglopšio miestų programos pritaikymą Ira, Irano žmonėms. Taip pat noriu paklausti dėl jungtinių tautų. Uh, žmogaus teisų vyriausiojo komisaro biuro darbą, ar jūs galvojate, kad būtų galima sustiprinti kažkaip tai tą vaidmenį, ar jūs galvojate, kažką būtų galima nuveikti toje srityje. Ačiū. Kitus klausimus paliksiu kolegoms. Ačiū, ponė Šarkin. Aš noriu paminėti, kad šiandien vyksta susitikimas tarp uh, svarbių prieglopšio miesto atstovų tinklo ir manau, kad galėtume mes panalizuoti šią galimybę būtent, kai būtų galima įgyveninti bičelio mėnesį parlamento priimtą um, dokumentą dėl žmogaus teisų gynėjų ir, ir šio projektą, kaip būtų galima susijęti. Aš apsiribosiu klausimais dėl e, mirties bausmės. Manau, kad kiti klausimai irgi yra svarbus, bet aš tik tai dėl to paklausiu. Uh, Kiek aš suprantu, Irano parlamente yra pateiktas įstatymo projektas dar nuo 2003 metų, kad būtų uždrausta įvykdyti mirties bausmę išmėtant akmenėmis. Uh, Labai daug Irano žmogaus teisų aktyvistų aktyviai ragino priimti šį įstatymą, tačiau tie iš parlamentarų, kurie yra artimi revoliucijos sergėtojų judėjimui, man atrodo, blokuoja šį projektą. Ar jūsų manimų yra kokių šansų, kad tas įstatymas bus kažkada priimtas parlamente? Dėl išvažiuojamosios misijos Pavyzdžiui, Jungtinės tautos yra pakvietusios ir specialiuosius pranešėjus vykti, žiūrėti žmogaus teisų aktyvistų situaciją, tačiau ne visi gauna leidimus vykti. Ir čia yra tam tikra prieštara. Pavyzdžiui, turime Irano delegacija, kuri galėtų vykti, tačiau sąlyga iškelta dabar tokia, kad tie e, galėtų vykti, kad jie galėtų vykti tenai tik tai tuo met, jeigu e, ponė Aštienė nebegrėstų mirties bausmės įvykdymas. Čia iš parlamento tokia, toks reikalavimas, tačiau man atrodo labai griežta sąlyga. Mes turime iškelti šį klausimą. Ar tai bus bendroji politika? kaip kad, pavyzdžiui, tada negalėsim delegacijų siūsti į Saudo Arabiją, Japoniją, JAV, kitur, ar mes rimtai seksimės vykdyti parlamento darbą. Aš žinau, kad tai ne mano vaidmo, ne, ne aš turėčiau reikalauti e, klausimus kelti tokius. E, Panas Bušinį, man atrodo, iš komisijos e, galėtų gerų žinių mums paskelbti. Mes turime Euronius jau farsi trans, kalba transliuojama. Aš manau, kad uh, galbūt mes negalime įtakoti Euronews e, transliacijų, tačiau manau būtų labai svarbu, jeigu dokumentiniai filmai, e, trumpametražiniai filmai būtų rodomi, e, kalbant apie mirties bausmę ir, ir, ir jos reikalingumą. Man atrodo, Irane galbūt netaip pla, plačiai ir žinoma, kiek tarptautinėje arenoje yra diskutuojama šis klausimas. Ačiū poniai Lochbiller. Gal jeigu ponas Businį dabar galėtų pasakyti, tai aš mielai jam suteikčiau žodį. Prašom, ponė Businį. Dėkuoju. Dėkuoju, kad pakvietėt mus dalyvaučiame posėdėje ir taip pat dėkoju už malonius žodžius. The, uh, Euronews e, žinios persų kalba pradėtos, bus pradėtos transliuoti per artimiausiomis dienomis. Mes manome, kad tai žingsnis į priekį, kadangi manome, kad labai svarbu plėsti Irano piliečiams gauti informaciją apie įvykius pasaulyje. Šių programų transliacija prasidės spalio pabaigoje arba lakurčio pradžioje. Labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad tai nebus sukurtas naujas kanalas, bet bus tiesiog retransliuojamas Euronews žinios persų kalba, taip pat e, arabų, turkų ir rusų kalbomis. Kitas dalykas kad mes sukurdami tą naują kanalą norėjome suburti persiškai kalbančią bendruomenę pasaulyje. Dauguma jų gyvena, žinoma, Irane, bet ir kaiminėse valstybėse gyvena labai daug žmonių, kurie kalba e, persiškai, persų kalbomis ir ta diaspora yra išplitusi visame pasaulyje ir todėl labai svarbu transliuoti šias žinias per e, e, Euronews satelitus. Aš apgailestauju, kad kiek vėlokai prisijungiau prie diskusijos, tačiau Mustafai pranešimą išklausiau su dideliu susidomėjimu. Ką mes galime šiuo metu nuveikti? Pirmiausiai mes naudojamės visais diplomatiniais kanalais, kuriais bandome pasiūsti labai aišku signalą Irano vyriausybei dėl mūsų susirūpinimo žmogaus teisių padėtimi. Kitas dalykas yra tai, kad Irano vyriausybė paisytų tų tarptautinių įsipareigojimų, kuriuos prisijėmė laisva valia ar daugiau ar mažiau paskatinta kitų valstybių, tai yra įsipareigojimas žmogaus teisų srityje, taip pat e, įsipareigojimas netaikyti smurto kitaip manančių asmenų atžvilgių ir todėl labai svarbu ne tik bandyti įtakoti vidaus situaciją Irane, bet ir vadovaujantis tarptautinėmis konvencijomis reikėtų raginti Iraną laikytis jų, kadangi Iranas e, prisėmė tuos tarptautinius įsipareigojimus. Taip pat norėčiau priminti įvairias deklaracijas, kurias šiais metais pristatė uh, Katrin Ashton iš esmės buvo tokių dešimt deklaracijų padaryta šiais metais ir įvairūs demaršai veikla Irane ir Bruselėje taip pat yra labai e, reikšminga atkreipiant Irano vyriausybės mm, dėmesį į svarbiausius dalykus. Visos šios nuorodos į internetą, palidovinę televiziją, mobiliųjų telefonų tinklą, tai yra labai svarbios nuorodos taip pat įtraukiant į šią informacinę veiklą ekspertus, taip pat e, informacinių technologijų kampanijas. Kompan, kampanijas. Taip pat mums reikia imti sutelktų veiksmų. Tikojame už labai informatyvų pasisakymą. Parlamento spaudos tarnyba galbūt kartu su Euronews redakcija pasitars ir numatys kelius, kaip geriau pateikti informaciją jums primtinomis kalbomis. Taip pat norėčiau paž pažadėti, kad mes pateiksime jums atsakymus į klausimus, ką ES gali nuveikti užtikrinant tarptautinių telekomunikacijos standartų taikymą ir prieigą jūsų piliečiams. Šioje diskusijoje nori dalyvauti vicepirmininkas Zemke. Ačiū, ponė pirmininkė, noriu padėkoti už jūsų dėmesį ir dalyvavimą. Norėčiau pasidalinti tokiu pamastymu ir paskui baigdamas už tai, užduosiu klausimą. Iranas yra valstybė faktiškai, kurioje žmogaus teisės yra pažeidžiamos masiškai. Deja, toks žmogaus teisų pažeidimas tampa demonstraciniu, parodomuoju. Pavyzdžiui, pažvelgime, kaip vykdoma mirties bausmi arba kaip Irano vyriausybė palaiko santykius su opozicija po pastarųjų prezidentų rinkimų. Tačiau galiu pasakyti, kad Irano padėties negalima lyginti su kitų valstybių padėtimi. Pavyzdžiui, negalima lyginti Irano su Šiaurės Koreja kuri yra visiškai izoliuota. Per pastaruosius prezidento rinkimus Irane buvo daugybė kandidatų. Ir pirmą kartą tokiu dideliu mastu e, politinė opozicija buvo įtraukta. Todėl aš turėčiau tokį klausimą. Kaip jūs vertinate tam tikras tendencijas? Nes jeigu panalizuotume situaciją, tai susidarytų įspūdis, kad kalbame apie kažką, kas vyksta šiandien. Tačiau aš pasiūlyčiau pažvelgti į šiuos reiškinius per laiko perspektyvą. Todėl paprašyčiau jūsų, kurie esate geriau susipažinę su Iranu negu aš, e, pasakykite, kaip jūs matote Iraną po prezidento rinkimų. Ar jums netrodo, kad valstybės administracija pamažu linksta link žmogaus teisų taikymo? Ar priešingai jūs galvojate, kad politinė opozicija tapo aktyvesnė tik tam, kad e, valdančioji e, administracija taptų dar uolesnė pažeidėja? Manau, kad čia reikėtų uh, atsižvelgti ne tik į dabartinę padėtį, bet ir į tai, ar vietos valdžia bando pasitaisyti, bando pagerinti savo poziciją. Ačiū dabar pono ambasados atstovui atsakymams laikas. Aš norėčiau dar kartą padėkoti už tai, kad e, atkreipėte dėmesį į šią temą. Ypač norėčiau padėkoti tiems, kurie išdėstė savo nuomonės apie Irano problemas. Po rinkimų Irane matėme, kad labai daug e, žmonių išėjo į demonstracijas gatvėse. Milijonai dalyvavo įvairiausiuose mitinguose Tačiau tai, kas vyksta Irane, dėja, skiriasi nuo kitų valstybių. Irane didžiąją valdžią e, galima pasiekti per naftą ir gamtos turtus. Vyriausybė sugeba prispausti pilietinę visuomenę ir žurnalistus, turėdama tą galę, kuri išplaukia iš gamtos išteklių. Irano visi sugebėjimai ir galimybės priklauso būtent nuo gamtinių išteklių. Tokiu būdu Iranas gali samdyti policiją, nacionalinę kariuomenę ir panašiai. Valstybės turtingumas yra e, naudojamas tam, kad policija būtų stiprinama. Policija kontroliuoja situaciją ir prispaudžia žmonės. Uh, Be to, jie turi geras technologijas ir jas prisitaiko. Ką padarė ponas Obama? norėdamas nubausti aštuonis pareigūnus Irane, e, kurie yra traktuojami kaip pagrindiniai žmogaus teisų pažeidėjai. Jis žengė labai pozityvų žingsnį. Tai susilaukė labai teigiamo įvertinimo pačiame Irane. Ta pati būtų galima padaryti su kitais žmogaus teisų pažydėjais. Kitus žingsnius galėtų žengti ir ES, tai būtų labai palankus ženklas Iranui. E, su Iranu yra kalbamasi daug laiko, daug konvencijų Iranas jau patvirtino, vaiko teisų konvencija yra patvirtinta, Tačiau kodėl, kad ir konvencija yra patvirtinta, vaikai jaunesni negu 18 metų ir toliau dar e, yra baudžiami mirties bausme. Ir ta mirties bausmė jiems yra įvykdoma. E, dar viena, vienas iššūkis Iranui. Iranas bando naudoti įvairiausias represinės ir su, e, priespaudos priemonės. Praėjusiais metais buvo e, įstatymė numatyta galimybė bausti žmonės, kurie rašo interneto dienoraštį. Europos jungtinių tautų e, saugumo taryba turėtų pritaikyti tam tikras ne tik ekonominės, bet ir politinės sankcijas. Iranui niekad politinių sankcijų nėra pritaikyta. Kodėl Iranas gali priimti tokius e, įstatymus, kuriais e, žmogaus teisų gynėjai negali vykti užsienį, negali kalbėti, negali e, viešai pasisakyti ar pasinaudoti kitų valstybių galimybėmis išreikšti savo nuomonę. Jie net negali uh, atsidaryti užsienyje bankų sąskaitų, kad galėtų vykdyti finansinės operacijas. Visą tai reikėtų atsižvelgti. Tačiau e, dėl e, bendrų valstybės interesų į žmogaus teisų argumentus nebėra kreipiamas dėmesys. Vis tik tai reikia pripažinti, kad nereikia kištis į Irano vidaus reikalus. Tačiau supraskime, kad dabar pasaulis tampa pasauliniu globaliu kaimu ir visos valstybės turi padėti viena kitai. Šiaurės Koreja, mm, Šiaurės Korejos žmonės, kaip ir kinai, e, nori mūsų paramos. Žmogaus teisų klausimas turi būti svarbiausias prioritetas. Privatus interesai turi būti nustumti į šalį. Jeigu tą sugebėsime padaryti, tada rasime daug sprendimų ir tinkamų veiklos būdų. Be to taip galėsime geriau propaguoti žmogaus teisės. Ačiū. Thank you so much. Mr. Mustafe, and thank you for coming to talk to us, and I'm, I'm sure there will be a, a contact between you and members of the European Parliament. Ačiū, kad atėjote pas mus pasisakyti. Aš esu tikra, kad bus toliau palaikomi ryšiai mm, su Europos parlamentu dėl kelionių apribojimo e, kelioms valstybėms, kur yra labai e, rimtų žmogaus teisų pažeidimų. Mm, tie, mm, kai, tie asmenys, kurie dar vis gali laisvai keliauti, turėtų būti imtasi priemonių, kad taip nebūtų. Dabar Frontex reglamentas pagal mūsų darbo tvarkę, tai yra tarybos reglamento pakeitimas rengiamas, užsienio reikalų komitetas pavedė pilietinių teisių komitetui parengti pranešimą, e, nuomonę turi parengti žmogaus teisų pakomitis. Gruodžio pirmą dieną jau yra numatytas svarstymas. Mūsų nuomonės rengėjai yra ponia Lochbiller. Noriu tik priminti Jums orientacinį tvarkaraštį. Šiandien yra pirmasis nuomonės projekto, kurį parengė ponia Lochbiller svarstymas. E, terminas pateikti pakeitimus šiam nuomonės projektui siūloma spalio 27 diena vidudienis. Po to Lakrūčio 29 diena būtų antrasis svarstymas čia pakomitetyje. ir pakeitimų svarstymas su nuomonės projektu kartu ir balsuojama bus pakomitė gruodžio pirmą dieną. Toliau atsakingas komitetas, pilietinių laisvė teisingumo ir vidaus reikalų komitetas turėtų, svarst, turėtų balsuoti gruodžio 9 dieną. Norėčiau dabar tiems, kas dalyvauja posėdėje, trumpai pristatyti Nikolas Veži, Amnesty International Europos biuro vadovas, Stefan Kessler, jezuitų pabėgėlių tarnybos Europoje vyriausias politikos pareigūnas ir Merlin Garlik, jungtinių tautų pabėgėlių komisaro biuro Europai Briuselėje vadovė ir ryšitaris Baumgartner. Noriu dabar poniai Lochbiller suteikti žodį, kad jin galėtų pristatyti nuomonės projektą. Ačiū pirmininkė. Aš pateikiau pakeitimų pagrindimus Nenorėčiau minėti jų atskirai, tačiau norėčiau pakalbėti apskritai apie mūsų pasiūlymus. Mes kaip žmogaus teisų komitetas turime kreipti dėmesį į tai, ar Frontex agentūroje e, yra nuosekliai laikomasi žmogaus teisių įgyvendant Frontex veiklą. Todėl komisijos pasiūlyme, kuris yra pateiktas pirmą kartą, yra dėmesys į tai, kad Frontex privalo vykdydama savo veiklą atsižvelgti į pagrindinės teisės ir laisvės. Jūs puikiai žinote, kad mes gavome įvairiausias informacijos apie uh, E, sudėtingą situaciją prie ES išorės sienų, tačiau žinoma su tais vaizdais, su ta informacija susijusi ne tik tai Frontex veikla, bet ir visa ES e, imigracijos politika, turint omenyje prieglopšio suteikimą ir pabėgėlių klausimus. Frontex veikla konkrečiai organizavo prieš 14 dienų misiją į Varšuvą, kur yra Frontex e, buveinė. Ir ten buvo kalbama apie tam tikras konfliktinės situacijas, e, kuriomis susidurė e, nacionalinių valstybių sienų pareigūnai vykdydami savo veiklą ir Kita vertus, reikia atsižvelgti į tai, kad būtina užtikrinti ES mastu ES išorės sienų saugumą. Taigi reikia pagalvoti, ar Frontex veikla yra pakankama siekiant užtikrinti žmogaus teises. Frontexo vadovai sakė, kad jie yra susidomėję didesniu skaidrumu. Ir aš pasakiau, kad mūsų pasiūlyme yra numatoma, kad Frontex turės pateikti pastovę reguliarią informaciją apie tikslę žmogaus teisų nuostatų įgyvendinimą savo veikloje. Taip pat savo motivacinėme dokumente kalbu apie tai, kad svarbu tai, ką komisarė patikino įgyvendinsite, tai yra nusikliai įgyvendinsite žmogaus teisių užtikrinimo nuostatas ir tai, kad bus sukurti nauji įstatyminiai pagrindai, kuriuos vertins Europos parlamentas. Ir tai reiškia, kad mes reguliariai svarstysime šiuos klausimus. Čia kalbama apie mandato išplėtimą, num, numatant, kad mes tikrinsime, ar Frontex agentūra iš tikrųjų išplės savo mandato ribas ir laikysis tų uh, įsipareigojimų kaip ES agentūra ir taip pat ar laikysis žmogaus teisių. Tai yra tokios pastabos, kurios nėra suformuoluotos labai aptakiai. Čia yra kalbama apie tai, kad žmogaus teisės turi būti ginamos, saugomos ir užtikrinamos. Taip pat atkreipiu dėmesį į tai, kad iškyla ir kai kurių tarptautinės teisės sudėtingų klausimų, ypač gelbstint asmenys atviroje jūroje, kadangi susidurėma su e, teisės aspektais. Žaliųjų frakcijos atstovai susitikime su komisija taip pat pasigėdo konkretaus atsakymo iš komisijos ir savo nuomonėje aš nurodžiau, kad lybė, tai yra pagrindinis komitetas, turėtų pabandyti išsiaiškinti tuos labai svarbius klausimus. Mes pritarėme komisijos pasiūlymams, tačiau suformuluojame labai aiškius reikalavimus kurie turėtų padėti veiksmingiau dirbti žmogaus teisų užtikrinimo išrityje, tai yra siekiame vertinti agentūros darbą parlamente. Toks reikalavimas buvo suformuoluotas jau 2008 metais dėl nepriklausomo vertinimo, tačiau to nebuvo padaryta, o dabar mes ir toliau reikalaujame e, e, nepriklausomo vertinimo įtraukant specializuotas organizacijas, pavyzdžiui, pabėgėlių tinklą ir taip pat kitas suinteresuotas nebūt, nevyriausybinės organizacijos, kurios yra sukaupusios daug e, profesionalios informacijos. Ten, kur kalbama apie vertinimą, nurodomas penkerių metų laikotarpis, aš siūlau pradžioje kasmet vertinti Frontex veiklą, pateikėt ataskaitas ir manome, kad po to jau bus galima galvoti ir apie kitus e, terminus. Mano pasiūlyme yra sakoma, kad vertinimas bus susijęs ne tik tai su žmogaus teisų gynimu, bet ir vertinant konkrečiai, kas buvo padaryta, kokiu veiksmu imtasi. Taip pat mūsų dokumente yra nurodoma, kad reikalinga vykdyti nepriklausomą stebėsiną. Stebėsiną apie įsipareigojimų ir prievalių vykdymą. Reikia stebėti, ar yra įgyvendami tikslai, bet ir vertinti, ar jie ir kaip konkrečiai įgyvendami praktikoje. Svarbu, kad jungtinių tautų žmogaus teisių komiteto nuostatos būtų įgyveninamos, ypač turint omenyje teisės suteikiamas pabėgėliams. Taip pat atkreipiame dėmesį į tai, kad reikia teikti informaciją apie įvairius incidentus Tačiau informuojant apie incidentus reikėtų nurodyti ir kas yra atsakingas tokiais atvejais už žmogaus teisų pažeidimus. Taip pat siūlome Frontex darbuotojams teikti mokymo e, paslaugas pilietinės visuomenės organizacijos ir kitos organizacijos galėtų dalyvauti tokiuose mokymuose. Mes manome, kad reikėtų sudaryti ekspertų komandą, kurią galėtų pasinaudoti Frontex, ypač įtraukiant tokius ekspertus, kurie turi sukaupę daug profesinės patirties prieglopščio suteikimo klausimais ir taip pat turi E, kompetenciją spręsti pabėgėlių apsaugos klausimus. Yra atvykę į šį posėdį ir ekspertai, kurie atsakys į konkrečius klausimus. Dėkoju, kad jie atvyka, atvyko į šį posėdį. Aš dėkoju, kad jie pateikė labai konkrečių pasiūlymų ir informavo apie jų esmę mūsų posėdžiuose. Lybė komitetas taip pat pateikė savo pasiūlymus, jų esmė, kad parlamentas turi gauti tikslesnę, išsamesnę informaciją apie Frontex veiklą, dėl to mes susitarėme su, sutarėme su savo kolegomis Lybė ir Europos duomenų apsaugos e, ombudsmenu įvyko pokalbiai ir jų metu buvo sutarta, kad ES turi vykdyti savarankišką ir tikslingą duomenų e, rinkimo ir duomenų perteikimo e, kitoms suinteresuotams šalims politiką. Šiuo metu nėra jokių nuostatų, ar duomenys apie gražinamus asmenis gali būti pateikiami trečiosiam šalims. Tiek informacijos šiuo metu iš mano pusės. Ačiū poniai Lochbiller. Ir už tai, kad e, mes sveikiname komisijos pasiūlymą jau kaip po tokį. Jis tikrai padės geriau integruoti žmogaus teisų aspektą į šį teisės aktą. Dabar noriu paklausti, gal EPP šešėlinė prane, pranešėja, ponia Kumatsako, norėtų pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Labai džiaugiuosi galimybę dirbti žmogaus teisų pakomitėje. Aš dirbu afete, aš esu iš šalies, Graikijos, kuri yra labai svarbus tranzito Europos Sąjunga taškas. Jau uh, per pirmą ketvirtį apie 90 procentų tų, kurie um, bandė patekti ES, atvyko į ją per mūsų šalį. Taigi, mums labai svarbus Frontexo klausimas. Tai yra pirmasis svarstymas. Pirmininkė, mūsų bendras tikslas yra užsitikrinti, kad Frontex veiktų. Ir taip pat, kad savo veikloje visiškai pasitų žmogaus teisų principų. E, komisijos pateiktas pasiūlymas tikrai yra e, nukreiptas gera linkme, bus užtikrintas geresnis koordinavimas, geresnis Frontex misijų gyvendinimas ir tuo pat metu nebus kažkokių tai represinių, policinių priemonių šiame mechanizme. Reikia pabrėžti, kad reglamento pakeitimas leiks užtikrinti gerą pusiausvirą tarp e, priemonių efektyvumo ir e, jautrumo žmogiškoms problemoms savo nuomonėje mes turime užtikrinti, kad ta trapi pusiausvėra išliktų. Tos pusiausvėros pasiekti nebuvo lengva. Kolegės pasiūlytame nuomonės projekte yra labai daug pozityvių elementų, taigi noriu ją labai pasveikinti. Tačiau reikia pabrėžti, kad kai kuriais atvejais galbūt jos pasiūlymas gali kiek sutrikdyti tą, manau, minėtą trapę pusiausvirą. Pavyzdžiui, jeigu eina kalba apie tokias rytis, kur Frontexas neturi kompetencijos veikti, bet kur norima, kad jis kažką darytų, pavyzdžiui, prieglopšio klausimai, yra tam tikrų pasiūlymų kurie gali pernelyg daug apkrauti, apsunkinti visą įvertinimo ir sprendimo procedūrą. kolegės pasiūlyme galbūt kai kuriais atvejais nužengta truputėlį toliau nei pirminėme komisijos pasiūlyme. Pavyzdžiui, komisijos um, pasiūlyme yra apibrieštas, apibrieštas Frontex juridinis pagrindas, veikimo juridinė bazė, taip pat apibriešta, kokie, kaip turi būti parengti apmokyti Frontex darbuotojai, kaip turi būti užtikrintas skaidrumas, e, nuolatinis reguliarus vertinimas, visa deontologinė bazė kai eina kalba, pavyzdžiui, apie asmenų repatriavimą, išsiuntimą. Uh, Taigi labai svarbu dar kartą akcentuoti tą e, pusiausvyrą, kuri yra pasiūlyme pasiekta ir e, vardan kurios mes norėtumėm toliau bendradarbiauti su ponė Lochbiller ir derinti mūsų pozicijas, būtent, kad būtų galima išspręsti mano minėtas problemas, kurios gali sutrikdyti delegačią pusiausvyrą. Aš gal daug nesiplėsiu, tik tai trumpai pasakysiu, kad viena iš problemų, kurios mus neramina, būtų, pavyzdžiui, kai eina kalba apie bendradarbiavimą tarp Frontex ir valstybių narių. Tarkim, jeigu yra kažkokia tai konsultavimos informacijos operacija, tarp Frontex ir valstybių narių, kur, pažiūrėjau, ta operacija yra vykdoma, tarkim, jeigu norima nutraukti tokią operaciją, Aišku, yra visiškai normalu, kad yra reikalingos konsultacijos, veiksmų derinimas, bendras tarimasis tarp Frontexo ir valstybių narių, kurios priima tuos asmenys. Ir mes labai norėtumėm, kad Frontexo operacijose būtų galimybė dalyvauti ir kitų valstybių narių atstovams. mes galvotumėm, kad labai svarbu yra galvoti apie visų struktūrų, išteklių panaudojimo monitoringą valstybėse narėse. Ar mes esame pasirengę, kad Frontexas vykdytų kažkokią tai kontrolę tokioje srityje, kuri yra valstybių narių suvereniteto dalis? Čia, manau, reikėtų labai būti apdairiems, išanalizuoti šį klausimą labai atidžiai. Toliau dėl valstybinių sienų apsaugos nepriklausomumo čia nepakankamai gal viskas išaiškinta. Ačiū, kad suteikėt man žodį. Aš noriu dar kartą pabrėžti, kad mes esame pasirengę labai glaudžiai bendarbiauti su pranešėja, nes iš tikrųjų jos užduotis yra labai sudėtinga. Mr. Kumutsakos. Uh, Dėkoju. Uh, Kumutsakus, ponui šešėlinio pranešėjo atstovą, dabar pakviešiau svečius įsitraukti į mūsų diskusiją. Matau, kad laikas mus spaudžia, ne pirmą kartą. Taigi, paprašysiu dabar kalbėtojų kalbėti glaustai ir nelgiau kaip e, nuo 7 iki 10 minučių kalbėti. Aš esu tikra, kad visi sugebėsit įtilpti tą laiką, kad turėtumėm laiko E, plačiau pakalbėti. Amnesty atstovas Nikolas, Nikola Bežė. Ačiū, ponė pirmininkė, dar kartą už galimybę pristatyti šį labai svarbų reglamentą. Šiandien aš kalbu Amnesty International ir Europos tarybos vardu. E, salėje yra išplatintas e, išsamus dokumentas, kuriame komisijos pasiūlymas išnagrinėtas ir pristatytas teisinis kontekstas. E, Visų pirma, aš norėčiau padėkoti pranešėjai. Manau, kad šis pranešimo projektas yra e, labai e, teisingas ir mm, nueina daug į priekį ir paminė visus svarbiausius e, klausimus, kuriuos aš išsiskyriau šiandien. Tris pozityvius elementus pasiūlyme išvelgiu. Pirmiausia, teisinio pagrindo išaiškinimas. Pasiūlymas iš esmės patvirtina, kad Frontex veikla priklauso nuo Schengeno kodekso ir turi būti e, priderinta viskas e, būtent tam. Turiu priminti, kad Šengeno e, sienos gairėse yra numatyta pagarba žmogaus teisėms ir numatytos atitinkamos galimybės. Elgesio kodekse yra numatyta, kad asmenys turi būti gražinti tėvynę, jeigu patenka į šalį neteisingai e, humaniškai. Be to yra atskiras skyrius, kuriame kalbama apie pasieniečių mokymą ir pasienio operacijų organizavimą. Tai yra labai geri žingsniai teisinga kryptimi. Bet yra daug ir rimtų problemų ir aš išskirčiau keturias kategorijas. Pirmiausia, naujoji teisinė bazė išlieka labai neaiški dėl to, ką konkrečiai valstybės narės ir Frontex turėtų padaryti, kad žmogaus teisų prievalės būtų įgyvendintos, kaip kad paminėta projekte. Taip pat E, matoma, kad numatytos e, nepakankamos galimybės, kaip išteiškinti pažeidžiamus žmonės, žmonės, kuriems reikia medicinės pagalbos ir panašiai. Todėl mes rekomenduojame, kad visos konkrečios priemonės, tokios kokios yra numatytos, būtų surašytos pasiūlymės, kitaip viskas bus tik tušti žodžiai, kurių negalima įgyvendinti. Antras dalykas, Frontex kompetencija išplėčiama taip, bet atskaitomybės bazė išlieka labai silpna dėl trijų minusų. atskaitomybės e, sistema labai neaiški, nes neatspindėta, kad Europos parlamento vaidmo sustiprėja po Lisabono sutarties. Todėl parlamentas neturi galimybės gauti daugiau informacijos ir geriau vykdyti parlamentinę kontrolę. Mes e, suprantame, kad e, ataskaitos yra teikiamos jums, tačiau yra neaišku, kaip tai padaryti. Pilietinės visuomenės ir nepriklausomų stebėtojų vaidmuo neapibrieštas dabartinėje Frontex sistemoje. Valdyba yra visiškai neliečiama. Nėra konsultuojamasi dėl darbo programos ir praktiškai matome, kad prasitėsi dabartinis tarp vyriausybinis valdymas sienų valdymo srityje, išlaikomas slaptumas ir skaidrumo stoka. E, nėra surašyti visi reikalingi reikalavimai dėl sienos operacijų, tokių kaip bendrų asmenų gražinimo operacijų. E, pranešimo apie incidentus mechanizmas yra numatytas, bet jis nėra pakankamai geras ir neaišku, ar jis bus taikomas pažeidžius žmogaus teisės. Taigi, nepaisant to, kad numatytas tam tikras stebėsinos mechanizmas, yra neaišku, ar tie incidentai bus užfiksuoti visų pirma. Ir trečias dalykas yra bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis. Jis sustiprėja, tačiau tai vyksta neįtraukiant konkrečių saugiklių. Taigi formuluotės teisingos, e, bazė gera, tačiau trūksta tikslių priemonių ir galimybių užtikrinti teisų apsaugą ir jų nepažeisti. Ir paskutinis punktas, kurį norėjau pasakyti. E, yra pozityvių žmogaus teisų apsaugos mechanizmų e, per bendras gražinimo operacijas numatytų. E, skaičiai padidėjo per metus, padvigubėjo, finansavimas padidėjo gerokai ir mes sveikiname tuos saugiklinius žingsnius, suprantam, kad jie yra svarbus, tačiau dar trūksta labai daug dalykų ir norėtume, kad jie būtų papildyti. Pirmiausia, stebėtojai turi e, turėti neribotas galimybės patekti į visas reikalingas patalpas bendros operacijos sutelkiančios keletą valstybių narių turi būti stebimos e, visapusiškai. Stebėtojai turi turėti galimybę stebėti visus veikėjus. Be to, stebėtojai turėtų gauti aiškę informaciją apie savo vaidmenį ir žinoti, žmogo, kokie žmogaus teisų reikalavimai jiems yra keliami. Turi būti nustatyti e, mechanizmai, kurie leistų suspenduoti uh, asmens gražinimo e, procesą, e, jeigu yra daroma pažeidimų. Ačiū uždėmesi. Ačiū ponė Bežer, dabar ponui Kesleriui žodis keletą minučių. Labai ačiū. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, aš atstovauju katalikų agentūrą, kurios tikslas – E, tarnauti ir apginti pabėgėlius visame pasaulyje. Ir šiame kontekste aš norėčiau pristatyti keletą labai trumpų pastabų dėl to dokumento, kuris pateiktas mums prieš akis. Sekretoriatas man liepia kalbėti trumpai ir aiškiai, todėl aš nusprendžiau nesileisti smulkmenas bet aš norėčiau pakomentuoti keletą projekto dalių. Norėčiau pabrėžti tai, apie ką kalbėjo ponė Lohbiler. Pagrindinių teisų hartija yra ES sutarčių teisės dalis. Ji pareigoja visas agentūras, įskaitant Frontexą, propaguoti ir gerbti E, žmogaus teisės, įskaitant ir nepilnamečių teisės. Tai turi būti atspindėta agentūros teisinėje bazėje. Jūsų komitetas šyrit girdėjo tiesiogiai ir netiesiogiai e, daug priežasčių, dėl kurių žmonės bėga. Mes girdėjome kolegas e, iš autochtoninių bendruomenių, kolegą iš Irano. Jie kalbėjo apie tai, kaip žmonės vengia mirties bausmės. Todėl turime būti labai atsargus, užtikrindami bėgančių žmogaus teisės. Mes turim suteikti jiems reikalingą apsaugą. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį ypač į žmogaus teisų E, padėtį tokiuose valstybėse kaip Libija, Alžyras ir Marokas. Mes visi žinome, kokia ten padėtis, nes mes su jais dirbame. Ten yra daugybė žmonių, kurie galėtų paliudyti, kad tose šalise net pabėgėliais pripažįstami žmonės negauna net pačios elementariausios apsaugos. Ir yra pažeidžiamos visos jų ekonominės ir socialinės teisės. Jie patenka į stovyklas, nes negali nei judėti į priekį, nei atgal. Negali nei grįžti, nei važiuoti tolyn. Nes jie neturi galimybės ištrūkti iš tos apgailėtinos padėties. Todėl yra visiškai suprantama, kad būtina e, skirti dėmesio tranzitinėms valstybėms ir jų sienų kontroliai. Mes labai sveikiname todėl visas <clears throat> nuostatas ir pakeitimus, kuriuos siūlo ponė Lochbiller, siekdama, kad žmogaus teisės taptų tos analizės taikiniu E, kuriant e, dokumentus dėl santykių su tam tikromis valstybėmis. Asmenų, kuriems reikalinga apsauga, e, išaiškinimas yra svarbiausias sienų operacijų aspektas. Pone Lochbiller siūlo, kad mes surinktume tam tikrą ekspertų grupę, kuri realiai realizuotų agentūros kompetenciją. Tačiau neaišku, ką reiškia tas įgyvendinimas ir kokie iš tiesų, kokia turėtų būti tų ekspertų kvalifikacija. Todėl aš norėčiau pasiūlyti, kad agentūros ekspertai gautų tokį pat vaidmenį, kokį turi jungtinių tautų žmogaus teisų e, pabėgėlių agentūros e, darbuotojai ir panašių kitų agentūrų darbuotojai veikiantis uh, E, bendrose sienos operacijose ir stebintys viską, kas ten vyksta. Kitų pakeitimų siekiama užtikrinti operacijų vertinimą gerą. Mes žinome tokius pasiūlymus sveikiname, tačiau manome, kad reikėtų pakeisti žodį prieglopsis tarptautinę apsaugą nes e, tarptautinė apsauga aiškiau apima pabėgėlių apsaugą ir siekiančiųjų prieglašio apsaugą. Taip pat mes sveikiname, kad pagal atsiskaitimo sistemą yra numatyta tam tikra priežiūra ir apsauga. Tačiau E, būtina užtikrinti, kad būtų nagrin... E, būt... sakoma, kad būtina ištirti tik tai patikimus kaltinimus. Kas gali nustatyti, kad tas kaltinimas yra patikimas? Patikto kaltinimo ar skundo tyrimas tai gali atskleisti, ar tas e, skundas yra pagrystas ar ne. Kai kurios valstybės jau e, dalyvauja diskusijoje dėl e, pabėgėlių sugražinimo stebėsenos, todėl mes sveikiname tai, kad ponė Lochbiller savo pasiūlymę paminė tą stebėseną. Tačiau tekste reikėtų aiškiau pasakyti, kad nepriklausoma stebėsena reiškia ne tik nepriklausoma nuo Frontexo, bet ir nepriklausoma nuo valstybių narių institucijų. Kitaip mes e, susidursim su e, prieštaramais. Tiek aš komentarų turėjau, tikiuosi, kad jie buvo pakankamai e, trumpi ir aiškus ir galėsite juos dar toliau pakomentuoti, jeigu norėsite. Dėkoju ponui Kesleriui už svarbės pastabas. Pone Madeline Garlik žodis. Dėkuoju, pirmininkė. Jungtinių tautų vyriausinio įgaliotinio pabėgėlių klausimais tarnyba labai domėsi ES išorės sienų apsaugos politika siekdama, kad E, prieglopščio prašytojai galėtų patekti ES e, teritoriją pagristais atvejais ir kad jiems būtų užtikrinta apsauga. Todėl reikalinga, mes teikiame pagalbą valstybėms narėms ir atinkoms institucijoms dėl pasiūlymų, kurie yra teikiami pagerinti Frontex veiklą. Mūsų sienos apsaugos tarnybos privalo taikyti ES bendrijos teisyną, tačiau taip pat ir derinti savo veiklą su žmogaus teisų apsaugos principais. Mes pritarėme, kad komisijos pasiūlyme ir ponios Lochpiller pasiūlymėse yra minimos tam, minimi tam tikri saugikliai, kurie galėtų užtikrinti žmogaus teisių laikymasi. Taip pat labai svarbu, kad teisiniai pagrindai būtų suderinti su tarptautiniais įsigaliojimais ir tarptautinėmis sutartimis. Taip pat labai svarbus e, darbuotojų mokymas apie žmogaus teises. Tačiau Mes pritarėme, kad labai svarbu be įsipareigojimo laikytis žmogaus teisų ir veiksmingai įgyvendinti jas praktikoje. Todėl labai svarbu stebėti konkrečius praktinius žingsnius ir tam reikėtų sudaryti, parengti kokį nors konkretų vadovą sienų apsaugos pareigūnams. Labai svarbu, kad būtų numatytos konkrečios gairės ir informacija, kaip elgtis konkrečių atvejų, kai susidarime su asmenimis, kurie prašo prieglošio. Svarbu, kad žmonės, kurie turi teisę prašyti prieglošio ES, atitinkamai būtų e, įvertinti labai svarbu numatyti konkrečius e, įsipareigojimus laikytis e, prievolių pagal tarptautinę teisę ir tarptautinius įsipareigojimus. Ir e, taip pat reikia įtraukti nuostatą dėl pagalbos asmenims, kuriems yra reikalinga tarptautinė pagalba. Taip pat reikia patikslinti nuostatas dėl asmenų esančių atviroje jūroje ir suderinti jas su bendraisiais žmogaus teisų principais. Reikėtų numatyti atitinkamą elgesio kodeksą, kuris užtikrintų galimybę vieningai taikyti e, nuostatas visų asmenų atžvilgių pasiūlyme yra pateikimi įvairiausius pakeitimai, kurie pagerins Frontex veiksmingumą, taip pat operatyvumą konkrečiose situacijose. Šitie uh, pakeitimų siūlymai turėtų nestabdyti Frontex veiklos, o tiesiog padaryti ją veiksmingesnę ir suderintą su tarptautinėmis žmogaus teisų normomis. Mes pritarėme pasiūlymui, kad būtų gerinama prieiga prie informacijos apie žmogaus teises ir taip pat, kad agentūra pateiktų informaciją apie savo vykto, vykdomą veiklą. Labai svarbu užtikrinti pagrindinės teises vykdant Frontex veiklą ir taip pat tai pasiekti tobulinant mokymus. Ir šalia kitų pastebėjimų labai svarbu pabrėžti e, pabėgėlių teisę prašyti politinio prieglopščio. Ir žinoma, stebėsinos vertinimo ir kontrolės nuostatos yra labai svarbus ir bendrų operacijų vykdymo sąlyga turėtų būti e, leidimas arba stebėsinos ir kontrolės užtikrinimas. Todėl reikėtų iš tikrųjų numatyti ekspertų grupės, kurios yra siūlomos Lochpilar dokumente. Mes taip pat rekomenduotume, kad atskirai būtų vertinama nepriklausomų ekspertų e, prieglopščio prašytojo paraiška suteikti politinį prieglopstį. Kalbant apie Frontex vaidmenį gražinant asmenys į kilmės valstybės. Labai svarbu, kad prieš gražinant asmenys būtų nuodugniai ištyrimi jų skundai, gražinimo pagrystimas ir labai svarbu asmenims likus ES valstybėse užtikrinti jų integraciją arba gražinus garantuoti jų reintegraciją. Labai svarbu, kad būtų taikomi minimalūs standartai, gražinant asvejus pagal asmenų gražinimo direktyvą. Ir žinoma, reikia apriboti jėgos arba prievartos taikymą gražinimo operacijų metu. Jūs kalbate kiek greičiau negu įprasta ir žinoma, jūs jau peržengėte savo laiko limitą. Mes taip pat manome, kad ataskaitos apie asmenų gražinimą, apie žmogaus teisų laikymasi gražinimo operacijų metu turi būti paskelbta viešai. Mes esame pasirengę tęsti mūsų bendarbiavimą su Frontex ir manome, kad tuo atnešime naudos konkrečiai su šiais klausimais susijusi žmonėms. So, um, now, uh, have, uh, uh, O dabar labai trumpai suteiksime žodį komisijai. Panas Nilsen. Uh, much, Chair, uh, and, and to... Ačiū pirmininkė, ačiū šią galimybę sudalyvauti diskusijose. Uh, pagrindinių teisių aspekto sustiprinimas Frontex reglamente buvo komisaris Malmstrom vienas iš prioritetų teikiančiai pasiūlymą. Taigi labai džiaugiuosi pozityves mintis išsakytas dėl šių mūsų siūloma reglamento aspektų. Dabar truputėlį, kad būtų galima pažvelgti taip iš šono į Frontex užduotis. Valstybės narės Um, įgyvendina ES teisės aktus ir pagrindinių teisų hartiją kasdien, kontroliuodama Šengeno sienas, gražindamos e, asmenys. Apie 900 milijonų kartų buvo kirsta e, Šengeno sienos per metus, per šios metus. Taigi Frontexo vaidmuo šiame kontekste yra labai ribotas. Frontexas negali dalyvauti operatyviniai veikloje visose sienos kirtimo atvejuose prie Šengeno sienų. Aišku, mes norėtumėm padidinti Frontexo veiklą, tačiau uh, turim būti realistais. Aišku, kad e, Frontexo veikla bus gan ribota kiekio prasme. Tačiau reikia turėti omenyje, kad ar bus Frontexas ar ne, vis tiek ES teisės aktai, pagrindinių teisų hartė, tai yra visos teisinės nuostos turi būti gyvendinamos. Ir e, turi būti gyvenamas laikantis aukščiausių pagrindinių teisų standartų, tačiau, na, čia galima kelti klausimą, turi būti uh, įgyvendinama, tačiau nėra to varianto su aukščiausiais ar neaukščiausiais standartais. Frontexo vaidmuo, aišku, yra prisijimti savo atsakomybę kaip viešojo sektoriaus institucijos e, užtikrinti, kad būtų laikomasi visų pagrindinių teisių nuostatų visose operacijose, bet aišku, Frontexas negali prisimti visos atsakomybės, atimti ją iš valstybių narių, e, leidžiant joms mažinti kažkokius tai standartus, kadangi yra Frontexas. Uh, Taigi sudėtingiausia yra nusakyti, koks yra Frontexo vaidmuo. Ir savo pasiūlyme, kad būtų sustiprinta Frontexo poziciją. Mes sakome, kad Frontexas turėtų būti pagrindinė koordinavimo struktūra, nesprendimų prieimimo dėl, pavyzdžiui, konkrečių asmenų, suteikti jiems uh, prieglopščio prašytojų statusą ar ne, ar juos gražinti ar ne. Visa tai yra valstybių narių kompetencija. Ir aišku, komisija kaip sutarčių sergėtoja yra pagrindinė atsakinga už tai, kad būtų žiūrima, ar laikomasi es teisės aktų. Frontexas tikrai nėra e, teisėjas ar vertintojas to, ką daro valstybės narės. Tačiau Frontexo veikla yra labai svarbi ir sureaguosiu į kelias iš, išsakytų pastabų. Tikrai, pavyzdžiui, pranešimų apie e, incidentų sistema labai svarbi ir ji turi apimti taip pat ir žmogaus teisų pažeidimo atvejus. Tai yra pagrindinė atsakomybė ir Strasbūro teismas taip pat tą pabrėžė kaip viešojo sektoriaus institucija, Frontexas turi tai daryti ir taip pat turi teisę nutraukti operacijas, kuomet yra pagrindinių teisų pažeidimo atveju, ypač kai eina kalba apie e, bėgimo atvejus iki išvykimo, po išvykimo, visi tie etapai, aišku, ir uh, viso keliavimo metu per visas procedūras čia ir atitinkamai uh, visas tas mechanizmas apie incidentus, pranešimą apie incidentus turi veikti. Dabar dėl asmens duomenų Frontex taip, dabar tvarko uh, asmens duomenys, kai eina kalba uh, apie bendras gražinimo operacijas ir asmens duomenų priežos pareigūnas es nustatė, kad viskas yra teisėta. Čia nėra mūsų pasiūlyme kažkokio tai naujo mandato mandato, bet aišku, prie to sugrįšime diskusijose tarp institucijų. Dėl prieglopščio norėčiau pabrėžti, jog reikia aiškiai atskirti Frontex ir naujos prieglopščio sistemos rėmimo struktūros funkcijas ir atsakomybės. Aišku, bendarbiavimas išliks glaudus, Ir mes jau 2008 metais tai pasakėme, idealiu atveju norėtumėm, kad e, valstybės narės Frontex remtų sienos prie kontrolės rytyje, o prieglopščio sistemos e, pagalbinė struktūra, kad padėtų valstybėms narėms prieglopščio klausimais. Kai eina kalba apie monitoringą, aišku, sureaguosime į pastabas, tik noriu pabrėžti, kad stebėtų dalyvavimas bendrose operacijose jau yra numatytas pasiūlyme ir tai turėtų būti vertinama kaip apimanti ir taip pat operacijas su jungtinių tautų pabėgėlių komisaro e, atstovais. Ačiū pono Nilsinui, kuris kalbėjo komisijos vardu ir dabar galiausiai noriu suteikti žodį Frontex atstovui Baumgartner. Prašom. Much, uh, Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti už šį kvietimą, už galimybę Frontex pasisakyti šiame forume. Uh, Čia gal neturėčiau daug ką ir pridurti prie to, ką kolega iš komisijos panas Nilsen pasakė, galiu tik pritarti e, jo mintims. Gal tik truputėlį daugiau informacijos iš vidaus, kaip e, Frontex e, tikrai stengiasi užtikrinti pagrindinių teisių gerbimą savo veikloje. Visų pirma, mes tikrai sutinkame su to, ką pasakė ir ponia Lochbiller, kad ES institucija agentūra turi propaguoti pagrindinių teisių gerbimą, tai yra ES bendrai e, esmės dalis ir aišku, ES sienų e, valdymo politikoje, tai yra atitinkamai irgi neatskiriamas elementas. Noriu pabrėžti, Frontexas nėra politinė struktūra ir jo veikla turi būti kažkaip tai įtraukta į bendrą veiklą, bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis, trečiosiamis valstybėmis ir mes todėl siekiame integruoti pagrindinių teisų aspektą į savo veiklą, į savo pajėgumų plėtojimo veiklą ir ar bendras operatyvinės veiklas. Labai svarbu, kad nesame vieni šioje srityje. Mes stengiamės maksimaliai panaudoti savo strateginius partnerius, jungtinių tautų pabėgėlių, komisaro biurą, pagrindinių teisių agentūros pajėgumus ir siekiame, kad valstybės narės rimtai prisidėtų prie bendros strategijos, kad tikrai galėtumėm užtikrinti, jog pagrindinės teisės būtų nuolat gerbiamos mūsų visoje veikloje ir tvirtinamos visoje veikloje. Dabar dėl to, kas buvo pasakyta, kad gal trūksta skaidrumo atskaitomybės. Mes ketiname sukurti tam tikrą tarsi patariamą valdybą, kur galėtų atvirai e, ir ES institucijos, ir valstybių narių sienio kontrolės tarnybos, ir civilinė, ir pilietinė visuomenė galėtų išsakyti savo poziciją. Tai būtų tokia platforma, tam tikrą atskaitomybę užtikrinti. Dabar dėl pagrindinių teisų integravimo į mūsų veiklą noriu pasakyti štai kokius faktus. Rizikos analizėje mes stengiamės įvertinti vis daugiau informacijos dėl um, prieglopščio ir rizikos. Rizikos analizė yra neskiriama mūsų veiklos dalis ji leidžia mums pakoreguoti savo operatyvinį atsaką, ypač integruojant pagrindinių teisų aspektą Ir čia labai vertingas bendradarbiavimas su Junktinių tautų pabėgėlių komisaro biuru. Jie mums duoda daugiau informacijos apie prieglopščio siekį kentis asmenys, kurie uh, keliauja į ES. Mes su Junktinių tautų pabėgėlių tarnyba esat ypač uh, palaikome glaudžius ryšius, taip kaip yra nustatyta Stoholmo programoje. Uh, dėl EASOS ir Frontexo bendrabiavimo, dėl prieglopščio prašytojų identifikavimo, dabar jeigu dėl bendrų operacijų. Pirmininkė, jums liko tik pusantros minutės, nes mūsų laikas spaudžia. Ačiū pirmininkė, tikrai tada labai trumpai pasistengsiu. Taigi, operatyvinis planas Frontex bendroms operacijoms turi tautinius, europinius europinius ir nacionalinius standartus dėl pagrindinių teisų gerbimo. Taip pat noriu pabrėžti, kad vykdant bendras operacijas, kaip kad buvo um, netiesiogiai paminėta uh, parlamentaro iš Graikijos, būtina, uh, aišku, konsultuoti su valstybėmis narėmis, su dalyvaujančios valstybėmis narėmis ir tai yra labai svarbu, kai yra jungtinės operacijos vykdomas, mes tikrai negalime jų primesti valstybėms narėms. Uh, Dėl mokymo daug kas jau buvo pasakyta, mes stengiamės tikrai ištiesti ranką visai pasienio tarnybai dirbančiai ES. Mes turime visą partnerystės tinklą ir, ir akademinius kanalus, ir specializuotus partnerius ir taip toliau. Pabaigai dėl santykių su trečiosiomis valstybėmis. Tai yra labai svarbi mūsų mandato dalis, kuri bus plečiama tikrai daug iššūkių šioje srityje. Viena vertus mes turime, aišku, palaikyti ryšius su nacionalėmis pasienio tarnybomis iš trečių šalių, palaikyti dialogą su jomis. Kita vertus, savo veikloje, operatyvinėje veikloje mes turime integruoti pagrindinių teisių gerbimo aspektą į, į tą vykstantį bendradarbiavimo darbą. Aišku, aš galėčiau atsakyti į, į daugelį jūsų klausimų, jeigu turėčiau daugiau laiko, bet noriu padėkoti jums ir gal tiek tada. Dėkuoju už labai konkrečius atsakymus. Vicepirmininkas. Bardzo chciałem podziękować. No. Aš taip pat norėčiau padėkoti už išsakytą nuomonę, pastabas. Labai gaila, kad laikas spaudžia, nors šitas reglamentas yra labai svarbus ir uh, mūsų pastabos ir pakeitimai yra labai e, svarbus. Aš tikiuosi, kad jas bus atsižvelgta. Ponios Lochbiller komentarus aš perskaičiau labai atidžiai. Iš viso buvo pasiūlyta tas 21 pakeitimas, buvo dėta labai daug darbo ir aš 90 procentų pritariu jūsų pakeitimo siūlymams, ne visiems žinoma. Norėčiau atkreipti dėmesį į didelį problemą, tai yra atsakyti į klausimą, kiek Europos parlamentas ir kaip galėtų kištis ir kontroliuoti agentūros veiklą. Mano manimu, kai kur mes nueiname per toli. Pateiksiu klasikinį pavyzdį, kuris yra minimas 20 pakeitimo siūlyme. Aš manau, kad šiuo pakeitimu yra nueita per toli. Aš nemanau, kad parlamentas turėtų domėtis agentūros santykiais, darbiniais santykiais su trečiosiomis šalimis. Jeigu, sakykime, agentūra dėrėtųsi su 27 valstybėmis, o kai kurios bendradarbiavimo nuostatas nėra galutinės, yra tarpinės, o Europos parlamentas turėtų gauti informaciją apie tos susitarimus, tai ko gero apsunkintų agentūros veiklą. Aš norėčiau pasakyti, kad ponė Lokpiler teisi pateikdama 90 procentų pakeitimo siūlymų, bet kartais tie pakeitimo siūlymai yra per daug plataus masto. Tikoju, išklausėme daug pritarančių balsų iš komisijos, iš Frontex agentūros atstovų išgirdome nuomonę apie siūlomus pakeitimus. Per ateinančias savaitės mes dar turėsime progos sugrįžti prie šitų pakeitimų, kadangi balsavimas yra matytas gruodžio mėnesį. Dabar aš norėčiau paklausti, ar ponė Lokpilė norėtų pasisakyti. Tikoju visiems už pastabas pagal galimybės atsižvelgsime į jas. Dėkuoju už tai, kad jūs pagirėte mane dirbus labai stropiai. Labai malonu, kad mes galėjome dabar išreikšti nuomonę tais klausimais, kuriais negalėjome išsakyti nuomonės anksčiau. Mes visų žinoma pagėdaujame, kad būtų pateikiamos ataskaitos. Dar ir dėl to, kad žmogaus teisų klausimai yra labai svarbus, kai kalbame apie konkrečius niuansus arba smulkmenas. Parlamente yra įkurta darbo grupė, kuri domisi ES agentūrų veikla apskritai ir domisi Europos parlamento galimybę daryti įtaką jų veiklai. Aš norėčiau, žinoma, su kolega Lybė ir kitais kolegais toliau, kolegais toliau padiskutuoti dėl mūsų tikslų, galutinių tikslų. Bet visada reikia turėti omenyje žmogaus teisių klausimą ir konkrečią veiklą. Tai yra būtina užtikrinti tų dviejų aspektų pusiausvyrą. Kai kalbame apie visų ES agentūrų, visų institucijų veiklos atitikimą bendriesiems žmogaus teisių principams, tai dėl to nekyla jokių abejonių. Tačiau, kai kalbame apie ES išorės sienų apsaugą, tai taip pat turėtume užtikrinti žmogaus teisės kadangi kitaip neturėsime svertų bendradarbiaudami su kitomis valstybėse. Ne tik Frontex agentūros mm, pastangomis ir pagalba atviroje jūroje yra išgelbima arba sulaikoma apie 60 tūkstančių e, žmonių. Tačiau Frontex savo atsakymę minėjo, kad šiuose operacijose dalyvavo ne tik tai Frontex agentūra, bet labai svarbu turėti informaciją, kas nutiko su šiais asmenimis, ar nebuvo pažeistos jų teisės. Galbūt galėtume, galėtume kalbėti anglų kalbą kadangi vertėjai baigė darbą ir mes turėtume baigti savo posėdį jau visiems mums suprantama kalba, tai yra anglų kalba. All issues are important, but this is also something where the Parliament can contribute to the to a legislative uh, piece of work. And I think we can uh, continue on the individual amendments outside. But I want just to make clear, it is not that you put